it's working. Is it now working? All right, very good. Perfect. So, once again. Taigi dar kartą. Pirmiausia, norėčiau pradėti pirmąjį mūsų e, komiteto posėdį 2017 metais, tai yra antroji kadencijos pusė. Jau dabar net pasiekėme sausio mėnesio antrąją pusę. Nepaisant to, aš vis dar linkiu visiems gerų naujų metų ir geriausios kloties 17-aisiais. Pirmasis klausimas. Tiksliau, pirmie penki mūsų darbo atvarkės klausimai yra susiję su biuro rinkimais mūsų komitete. Taigi kol kas aš kalbu kaip pirmosios kadencijos pusės pirmininkas, kuris tuoj pasitrauks. Būtų galima sakyti, kad aš esu laikinai einantis pareigas pirmininkas, kuris tuoj paliks šį postą. Tokia jau yra parlamento tradicija. Pirmininkauja e, steigiamajam posėdžiui ne vyriausias narys, bet e, be pasitraukiantis pirmininkas. Taigi dabar, eidamas šias pareigas, paskelbiu oficialiai mūsų posėdį pradėtą. Kaip jau sakiau, pirmaisiais penkiaisiais uh, punktais steigsime biurą. Rinkimų seka bus tokia. Pirmiausia, išrinksime pirmininką, paskui vicepirmininkus, paskui sekretorių. Ir uh, dar ketvirtąjį vicepirmininką. E, gavau informacijos, kad šiame posėdėje dalyvaus balsuojant pakaitiniai nariai. Norėčiau dabar visiems priminti, kad reikia pasirenkti balsavimo korteles, jeigu kartais tektų balsuoti elektroniškai. Jeigu norite ką nors pakeisti arba iškelti naują kandidatūrą, prašyčiau sekretoriatą informuoti kuo greičiau, kol nepaskelbėme e, balsavimo pradžios. Gerai, taigi, pirmiausia, renkame pirmininką. Dabar žvalgausi aplink. Mat, Žinau, kad mums reikia 11 narių, kad e, galėtumėm išrinkti pirmininką. Ir aš akivaizdžiai matau, kad salėje yra daugiau negu 11 narių. 27 kažkas sako. Kad išrinktume naują pirmininką, reikia, kad jį nominuotų politinės frakcijos, pol E, arba bent jau trys intanariai. Kandidatai turi pasirūpinti, kad būtų pateikta jų finansinių interesų deklaracija. Suprantu, kad pasisakyti nori socialdemokratai. Aš savo frakcijos vardu siūlau pono Langė kandidatūrą e, šio komiteto pirmininko vietai. Labai ačiū. Daugiau kandidatų nėra. Aš be abejo su tokia kandidatūra sutinku. Ir pastvirtinu, kad pateikiau savo finansinių interesų deklaraciją. Kitų kandidatų nėra. Nieko daugiau niekas nesiūlo. Tada pagal 208 straipsnį galime išrinkti pirmininką plojimais. Jeigu norite, galite tą padaryti. Thanks a lot. Labai ačiū už pademonstruotą paramą ir palaikymą. O aš be abejo ir toliau stengsiuosi būti visiems e, sąžiningas komiteto pirmininkas ir toliau kovosiu už komiteto interesus, teisės ir tikiuosi, kad ateityje e, E, šios kadencijos antroje pusėje pasieksime gerų teisės aktų ir gerų prekybos sutarčių. Padarysiu viską, ką galiu, kad, e, mano, kad mūsų komiteto visos galimybės būtų išnaudotos. O dabar pereiname prie vicepirmininko rinkimų. Tai irgi numatyta 208 mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnėje. Noriu Jums priminti, kad 208 straipsnėje yra numatyta, kad būtina laikytis lyčių lygybės principo ir geografinės kilmės lygybės principo. Taigi daugiau vokiečių prašom nebesiūlyti ir vyrų vokiečių ypač nebesiūlykit. Dabar į pirmojo vicepirmininko vietą siūlau teikti kandidatus. Žodis EPP frakcijos koordinatoriui. Ačiū pirmininkė, visų pirma sveikinu Jūs iš naujo tapus mūsų komiteto pirmininku. Mes EPP vardu siūlome ponę Winkler, kuri per pastaruosius dviejus su pusę metų labai gerai dirbo. Yeah, time... Aš e, e, šiek tiek paskubėjau pagal darbo atvarkę. Siūlau kolegę Saifi, kuri labai gerai dirbo, atsiprašo, uh, Ponas Kaspari, jis iš tikrųjų norėjo pasiūlyti Saifį, o ne Winkler. Ar sutinkate su tokia kandidatūra? Ar yra kitų kandidatų? Ne, tada siūlau patvirtinti naująją vicepirmininkę plojimais. Madam Saifi, please join me here. Toliau. Kviečiu gerbiamą vicepirmininkę ateiti į tribūną. Okay, of... Dabar perinam prie antrojo vicepirmininko rinkimų. Prašau pateikti kandidatūras. Žaliųjų frakcija, ponė Hautala. Yeah, thank you very much, Chair, and congratulations to you and... Uh... Ačiū pirmininkė, sveikinu Jūs ir ponė Saifi. Gavus šias pareigas, aš siūlau į antrojo vicepirmininko vietą Janik Žado. Jis uh, dabar salėje, nė, jo dabar salėje nėra. Pana Žado su tokiu pasiūlymu sutiko raštu. Ar e, dar yra kandidatūrų? Ne. Tada mes išrenkame uh, poną Žado plojimais. Patvirtiname. So, is... Taigi, ponas Žado paskiriamas antruoju vicepirmininku. Sveikinu jį. O dabar periname prie trečio vicepirmininko rinkimų ir aš Kviečiu teikti kandidatus. EPP frakcijai žodis. Like to... Taip, dabar aš norėčiau pasiūlyti į teisingą vietą, teisingą žmogų, teisingą vyrą, poną Vinklerį. Labai ačiū. Julius Vinkleris e, paskiriamas. Ar sutinkate su tokiu paskirimu? Ar yra dar kandidatų? Ne. Tada siūlau patvirtinti jį plojimais. Mr. Winkler, please. Pone Winklerį, prašom. And ah, now, last not least, the election of the fourth vice. Ir dabar galiausiai ketvirtas vicepirmininkas. Ponas Campbell e, turi kandidatūrą. Ačiū, ponė pirmininkė. E, sveikinu Jūs e, pasiekus tokį triumfą ir sugrįžus į pirmininko vietą. Jan Zagradil siūlau e, į vicepirmininko vietas. Jis vis labai e, E, gerai ir aktyviai dalyvauja, mėgsta roko muziką ir aš rekomenduoju, kad jis užimtų ketvirtąją vicepirmininko vietą. Pone Sakradila, ar jūs sutinkate su tokiu pasiūlymu? Taip. Ar dar yra kandidatūrų? Jeigu ne, tada jį patvirtiname plojimais. Are... Pone Zakradil, jūs išrenkamas ketvirtuoju vicepirmininku. Prašau ateiti į tribūną. So, now... Taigi dabar jau biuras suformuotas. Pereiname prie įprastinės darbo tvarkės. Dar kartą noriu visiems padėkoti už pagalbą biurui. Jei neklystų, daugmaž tie patys žmonės, kokie dirbo pirmąją kadencijos pusę. Manau, kad mes gana neblogai bendradarbiavome ir toliau tą patį dirbsime, darysime e, tarnaudami INTA komitetui. Toliau darbo tvarkė mūsų posėdžių yra parengta ir iškart pername prie šeštojo punkto. Darbo tvarkės patvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, aš siūlau, kad darbo tvarkė būtų patvirtinta Septintas klausimas - protokolo tvirtinimas. Keletas posėdžių buvo suprotokoluoti praėjusį mėnesį. Paprastai protokolas laikomas priimtų, jeigu nėra pateikiama komentarų iki posėdžio pabaigos. Taigi įprasta tvarka ir dabar taikoma. Toliau perinam prie aštuntojo pinkto pirmininko pranešimai. Darbo atvarkė jau visa suformuota, yra įtraukta įdomių e, klausimų ją. Šiandien dar kartą e, kalbėsime su komisijos nariais apie CETA šiandien. O rytoj balsuosime dėl setą. Bei aptarsime Maltos pirmininkavimo prioritetus. Taip pat vyks diskusija dėl kovos su dumpingu yra tam taikomų procedūrų, kalbėsime ir apie daugia šalių teismo sprendimų taikymą. Į darbo atvarkiai trauktas ir prekybos palengvinimo klausimas. Taigi manau, kad darbo tvarkė yra ilga. Dėl tos priežasties tik e, keletas bus mano pranešimų. Visų pirma, pasaulio priekybos organizacijos generalinio sekretoriaus mandato pratesimas. Jau sakiau, kad e, nustatytas naujas kandidatūrų teikimo terminas. 2016 e, m. gruodžio pabaiga buvo iš pradžių numatyta terminas, todėl dabar panašu, kad e, pasaulio priekybos organizacijos generalius sekretorius nepasikeis. Išliks tas pats asmuo. Noriu tik pabrėžti, kad TTIP dėrybos šiuo metu sustojo, kaip visi puikiai žino, tačiau abu dėrybiniai partneriai prezidento Obamos kadencijos pabaigoje parengė bendrąjį dokumentą, kuriame yra įvardinta iki 2017 metų sausio 17 dienos padarytą pažangą ir apibrėžiamos probleminės rytis. Tokiu būdu galėsime geriau pasverti, kas yra nuveikta ir ko nepavyko pasiekti. Žinia, kad yra atliktas naujas tyrimas apie galimas kliūtis prekybai. Tas tyrimas labai įdomus Jis e, suteiks e, peno mūsų diskusijoms. Taip pat norėjau pažymėti, kad ketvirtadienį bus surenktas, bus pasirašytas pirmasis, pirmas svarstymo susitarimas dėl e, tekstilės e, prekybos su Baltarusija. Taigi Taip, aš trumpai apžvelgiu dabar susidariusią padėtį ir iškart perinu prie devintojo klausimo. Sveikinu komisijos narę Malmström mūsų posėdėje. Mėly kolegos, dėl setą sutarties kalbėsim. Jau pasiekėme finišo tiesėje. Parlamento viduje vyko aktyvios diskusijos, mes labai atidžiai stebime. Uh, kas kur yra sakoma ir kontroliuojame įvairias diskusijų grupės. Per pasarosius dviejus metus dėrybų grupės buvo susikusios 12 kartų. Inta komitete mes labai daug apie tai kalbėjome. Devynis kartus vyko diskusijos apie setą su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis. Inta komitete be to, Inta komitete tris kartus buvo suorganizuoti E, darbiniai seminarai apie skirtingus setą aspektus. Du kartus mūsų delegacija lankėsi Kanadoje. Taip galėjome detaliai aptarti sutarties e, turinį su partneriais Kanadoje, be to vyko diskusijos su nacionaliniais parlamentais. Pati pirmą kartą, reikia pasakyti, vyko tokios diskusijos su nacionaliniais parlamentais. Tai rodo, kad mes galėjome atsižvelgti į nacionalinių parlamentarų nuomonės savo darbe. Be to buvo patiktos dvi teisinės nuomonės, kuriuose buvo pasverti investicijų teismo e, klausimai ir buvo galvojama, ar jie atitinka ES sutartis ar ne. buvo e, tie sprendimai skirtingai interpretuoti. Visas toks parengiamasis darbas leido palaipsniui setą sutartį išanalizuoti ir įtraukti Europos parlamento nuomonės. Tokiu būdu sutartis tik pagerėjo. Norėčiau pabrėžti, kad uh, bus sukurtas naujas e, investicinis teismas, kuris pakeis į e, STS, bus numatytas naujas apsaugos principas ir e, numatysime tam tikrą darbuotojų teisų įgyvendinimų apsaugą. Taigi bus įdėkta daug naujų elementų. Po diskusijų su kolegomis nacionaliniuose parlamentuose ir čia mūsų komitete buvo išskirtos trys sritys, kurioms buvo skirtas ypatingas dėmesys. Visų pirma, mišraus komiteto klausimas ir kaip būtų galima tai įtraukti į, tai į demokratinį procesą. Galvojame ir kaip palaikyti ryšį su kitais parlamento komitetais. Parlamentas yra e, informuotas detaliai, jis e, turi e, užmesgęs ryšį su visais jungtiniais komitetais abiejose pusėse. Ir aš manau, kad e, dar tobulėjimo ribų yra. Kaip žinia, aš pats su broku deruosi su Europos komisija ir taryba. Dėl tarp institucinės sutarties, tarp institucinės sutartyje bus konkrečiai apie tai kalbama ir jau esame nusiuntę bendrą laišką tarybai būtent apie šią temą. Norime užtikrinti, kad uh, e, sutartis turėtų daugiau pagrindo. Bet kaip jau sakiau, vadovaujamės Europos parlamento ir tarybos darbo demokratinė tvarka, rengdami setą. Antras dalykas, apie kurį dažnai yra kalbama, šešiasdešimt šeštas pareiškimas dėl teismo tolesnio E, teismo nuostatų tolesnio keitimo, taip pat e, teisėjų ir vyrų ir moterų skirimo procedūra. Čia pasitelktas modelis bus lygiai toks pat, koks taikomas Europos teisme, teismui. Europos parlamentas dalyvaus. Trečias dalykas - prievolės tenkančios įgyvendinant sutartį tais atvejais, kai pažeidžiamos darbuotojų teisės. Čia vėlgi yra numatytas tam tikras veiksmų planas, jis yra labai reikalingas. Taip galėsime užtikrinti, kad visų prisimtus įpareigojimus iš tiesų laikomasi. Taigi tai yra trys dalykai, kurie išriškėjo kaip svarbiausių mūsų diskusijose ir manau, kad šiandien vėl mes apie tai kalbėsime, todėl dabar labai džiaugiuosi, kad komisijos narė atėjo ir suteiksiu žodį jai. Uh, labai ačiū, ponė pirmininkė Langė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, laba diena. Sveikinu su naujaisiais metais. Noriu pasveikinti ir jūs, pirmininkė bei vicepirmininkai, sveikinu su jūsų išrinkimu dar iki man ateinant į salę. Laukiu ir tolesnio puikaus bendradarbiavimo. Na, manau tikrai teisinga sakyti, jog gyvename sunkiais laikais ir labai neaiškiais laikais. Svarbiausia sąjungininkas dabar juda protekcionizmo linkme ir traukiasi iš susitarimo. Reikia suprasti, kad priekyba yra labai svarbi, kad susitarimai gali būti geri, skaidrus ir naudingi mūsų piliečiams bei mūsų aplinkai. Privalome bendradarbiauti, privalome mąstyti vienodą kryptimį ir parodyti, kad tie susitarimai iš ties veikia. O kas galėtų būti geresnis partneris nei Kanada? Kanada yra puikus ekonominis partneris, mes čia maždaug 13 1 trilijoną eurų prekybos apimties turime. Taip pat e, vadovavomės bendromis vertybėmis, atvira demokratija, įstatymo viršienybę, visuomenės įtraukimu ir tokiu valdymu, kuris siekia apginti savo piliečius. Be to yra numatomos įvairios apsaugos gairės, tokios kaip sveikatos apsauga ir panašiai. Bendradarbiaujame ir kovodami su klimato kaita. Kanada kaip ir mes yra įsitikinusi, kad didesnės priekybos apimtis ir investicijos gali sukurti daugiau galimybių ir naujų darbo vietų. Visą tai gali padėti mums leisti kurti globalizaciją, o ne jai paklusti. Aš nekartą esu girdėjusi apie Kanados privalumus, trumpai apie tai pakalbėsiu, po to perėsiu prie to, ką jūs pirmininkė sakėte. Kaip žinote, muitų panaikinimas nuo pirmosios dienos leis sutaupyti 500 milijonų eurų per metus. Tai bus aktualiausia mažoms įmonėms, kurios nori pasinaudoti naujomis galimybėmis. Apie to galima bus pradėti prekiauti naujais produktais ir jų kokybė bus tokia pat aukšta kaip ir čia Europoje. Be to, jau vyksta prekyba geografinės kilmės nuorodomis apsaugotais produktais ir tai sudaro 11,5 milijardus eurų. Negana to, galės bendradarbiauti ir informacinių technologijų specialistai. Taip bus didinama ir konkurencija. CETA yra labai modernus susitarimas, kadangi jis padeda įtraukti tokias rytis kaip telekomunikacijos, inžinerija, siuntos ir panašiai. Taip paslaugų teikėjai gali lengviau rasti darbus, o gamintojai gali konkuruoti, netikdami įvairias papildomas paslaugas. Šiame susitarime yra keturi labai svarbus saugikliai. Visų pirma, mes saugome žemės ūkio interesus, apsaugome tarifus vištienai, kiaušinėms ir kitoms svarboms žemės ūkio sritims. Be to mes čia atnaujiname ES požiūrį į investicijas. Investicijų ginčiai bus sprendžiami per teismų sistemą. Žinau, kad jūsų komitetui tai buvo labai svarbu. Mes nekartą keitėmės nuomonėmis ir visa tai tikrai prisidėjo prie naujos sistemos suformavimo. Ginčių sprendimo sistema garantuos, kad vyriausybė išlaiko teisę reglamentuoti ir išlaikyti skaidrumą. Čia remsimės valstybiniais teismais, elgesio kodeksu ir patikimais teisėjais. Tai labai svarbus žingsnis. Bendradarbiavimas su Kanada čia buvo puikus, todėl mes norime dirbti visame pasaulyje ir sukurti tokią daugiašalę sistemą. Ką tik buvome Davose, kalbėjomės su ministrais iš 27 šalių ir kalbėjome apie šios aspektus. Labai daug šalių susidomėjo ir norėtų dirbti su mumis toliau, kad galėtume pagalvoti, kaip sukurti tą būsimą sistemą. Šiame susitarime yra numatoma, kad viešusios paslaugos išlieka viešosiamis. Europiečiai patys nuspręs, kaip nori reglamentuoti savo e, sveikatos apsaugos švietimo sritis ir viešasias paslaugas. E, Kanada taip pat gali apsispręsti, kaip teikti tokias paslaugas. Nėra jokios prievolės kažką privatizuoti ir niekas nedraudžia vėl atiduoti valstybei privatizuotas paslaugas. Negana to, vyriausybės gali viską reglamentuoti, atsižvelgdamas į visuomenės interesą, ar tai būtų socialinė apsauga, ar vartotojų apsauga, ar aplinkosauga, ar kultūrinės įvairovės apsauga. Mes sulaukime daug klausimų ir iš šio, ir iš kitų komitetų. Savame suprantama, tai yra natūralu, kadangi mes artėme prie proceso pabaigos. Daug klausimų užduoda jūsų rinkėjai. Aš norėčiau pabrėžti tris klausimus, kurie buvo dažnai užduodami per pastarąsias tris savaitės. Pirmininkas paminėjo bendrąjį CETA komitetą, kas kaip priims sprendimus ir kokį vaidmenį užims Europos parlamentas. Noriu aiškiai pasakyti, kad šiame susitarime e, tikrai nėra numatyta bendro komiteto galimybę apeiti ES sutartis. Europos parlamentas išlaiko savo vaidmenį. Jungtinis komitetas vieno šaliai negali nuspręsti pakeisti cetos. Norint įgyvendinti tokį pakeitimą, reikėtų keisti patį cetos susitarimą. Tai reiškia, kad komisija turėtų pateikti pasiūlymą, taryba ir parlamentas turėtų pritarti. Tekstas nebus keičiamas be jūsų pritarimo. Sprendimų prieimimo gale yra labai apribota priedų kontekste. Komitetas e, negali keisti tokių priedų, kurie yra susijęs su viešosiomis paslaugomis. Pavyzdžiui, jungtinis komitetas gali priimti sprendimą tik jeigu susitarime yra konkreti nuostata, pagal kurią yra suteikiama komitetui tokia gale. Ir bet kokiu atveju turi pritarti parlamentas ir taryba. Be to, komitetas negali priimti sprendimo, kuris būtų teisiškai privalomas, nebent būtų priimtas atitinkamas sprendimas ES lygiu. Jeigu reikėtų keisti ES teisę, tai tikrai jungtinis komitetas to daryti negalėtų, kol nepasibaigtų vidaus procesas, o jis be abejo įtraukia ir Europos parlamentą. Kai kurie iš jūsų klausė apie maisto saugos atitiktis ir nerimavo, ar nebus sumažinti Europos sąjungos standartai šioje srityje. Tikrai ne. Tik Europa nuspręs, koks yra būtinas maisto saugos lygis. Žinoma, kad Europos parlamentas čia atliks savo vaidmenį. Cita situacijos nekeičia. Nekeis situacijos ir jungtinio komiteto sprendimai tikrai nebus mažinami maisto saugos standartai. Ir ES ir Kanada sutarė, kad mūsų institucijos privalo visų pirma ginti visuomenės interesus. Žinau, kad kai kurie iš jūsų kalbėjo apie tai, kad reikėtų atidėti viską e, iki to laiko, kai bus e, tarp institucijų susitarta dėl geresnio reglamentavimo. Bet labai svarbu suprasti, kad e, tai, ką dabar turėsime, taps pagrindu. Tai reiškia, kad Europos parlamentas turi būti visiškai įsitraukęs, taip bus užtikrinama institucinė pusiausvyrą. Ir ateityje tas susitarimas tarp institucijų tikrai apims tokias nuostatas. Manau, kad ir kolega gali jūs dėl to patikinti. Šia prasme, priekybos rytyje mes jau pirmaujame, kadangi gyvendiname tas prievolės. Negana to yra pateikiami visi dokumentai valstybėms narėms, visi tie, kurie pasiekia uh, prekybos komitetą. Aš žinau, kad Europos parlamento nariams yra daromas didžiulis spaudimas ir aš atsakiau visus klausimus išsamei laiške, kuris buvo paskelbtas Europos komisijos tinklalapyje. Panas Mojas atsintė man tuos klausimus ir galite pamatyti visas detalės tinklalapyje. Toliau. Investicijų kvotų sistema atsiprašau, investicijų ginčių teismų sistemą. Numatome ir teismus, ir apeliacinį procesą. Ir Europos parlamentas turės dėl to balsuoti. O po to reikės sprendimą įgyvendinti tam, kad tribunolas pradėtų veikti. Šis parlamentas jau atliko labai svarbu vaidmenį prisidėdamas prie sistemos kūrimo. Aš esu labai dėkinga visiems jums už pagalbą. Ateityje Europos parlamentas turės galimybę viską aptarti prieš imantis tolesnių žingsnių. Jei reikės keisti susitarimo tekstus šioje srityje ar jei reikės kitų institucinių pakeitimų, tai visuomet bus vadovaujamasi ES sutarčių pagrindų ir Europos parlamentas visada turės pritarti. Dabar dėl tribunolo narių rinkimo. Aš manau, kad ir čia turėtų įstraukti Europos parlamentas. Aš manau, kad Europos parlamentas e, turėtų pateikti aukštos kvalifikacijos e, kandidatą. Tai turėtų būti tarptautinio teismo narys ar kitas aukštos kvalifikacijos asmuo, kuris sugebėtų imtis tų užduočių. Ir čia būtų procesas panašus į teisėjų parinkimą Europos teisingumo teismui. Vėlgi, tinklalapį jūs galite rasti išsamo atsakymą. E, toliau, įgyvendinimo mechanizmai. E, ten, kur mes kalbame apie visuotinius e, aspektus, visuotinę priekybą, bet dabar kalbėkime apie CETA. Susitarime yra nurodyta, kad priekyba ir investicijos turi saugoti aplinką. Numatytos užduotis yra ambicingos ir be to teisiškai privalomos. Tai gali tapti nuorodomis visam pasauliu. Mes čia numatome daugia šalius aplinkosauginius susitarimus, pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimą ir be to, kaip reikėtų tausoti tokius gamtinius išteklius kaip mediena ar žuvis. Čia turime ir atitinkamas konvencijas, kurios reglamentuoja ir atlyginimus, ir kitus aspektus. Yra numatoma, kad ir toliau bus tinkamai saugoma aplinka ir be to darbuotojų teisės. Negana to yra numatytas mechanizmas, pagal kurį bus sprendžiami darbiniai ginčiai. Visa tai bus efektyviai įgyvendinama. Aišku, reikia dar padirbėti, reikia išnaudoti visą įmanomą potencialą. Aš susitikau su ponu Šampan, Kanados prekybos ministru ir jis tikrai nekantraudamas laukia tolesnio darbo. Mes skatiname valstybės narės Europos parlamentą ir pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti tam, kad galėtume aptarti, kaip toliau veikti šioje srityje. Jau dabar vyksta diskusijos, kaip pagerinti gyvendinimo mechanizmą, apimant ir ginčių sprendimą. Žinau, kad ir čia komitete jūs apie tai diskutuojate. Mes norime, kad būtų kuo greičiau pradėta diskutuoti apie CETA, kad būtų aptartos tos nuostatos susijusios su darbo ir aplinkos apsauga. Tai yra puikia galimybė ir Kanada iš ties yra tinkama partnerė. Aš numatau plačias diskusijas su suinteresuotomis šalimis, kai tik bus pradėtos dėrybos dėl šio skyriaus, tam, kad galėtume pasižiūrėti, kaip užtikrinti e, tausumą visų šių nuostatų. E, Sulaukime ir atitinkamos kritikos, e, žinome, kokia yra kitų šalių patirtis. Aš tikiuosi, kad mes dar iki vasaros galėsime pradėti diskusiją su Kanada šiais klausimais ir kad galėsime taip toliau vykdyti procesą. Ecetos peržiūra ir platesnės diskusijos galės padėti apsispręsti, kaip taikyti e, tausumo darbo tvarkę. Vėlgi tinklalapyje galite rasti daugiau informacijos. Taigi, gerbiami nariai, mes čia šiandieną diskutuojame apie įtin svarbų susitarimą, svarbu ne vien tik ekonomiškai, bet ir geopolitiškai. Mes dirbame su taip pat mąstančiu partneriu. Tai gali padidinti ekonominės galimybės, formuoti globalizaciją ir užtikrinti mūsų vertybės. Pavyzdžiui, įsipareigojama vykdyti sąžiningą ir skaidrę prekybą. Mes tikime, kad viešusios institucijos privalo turėti galimybę reglamentuoti visuomenės interesams svarbias sritis. Mes pasisakome už atviras demokratinės vertybės ir Kanada yra ta partnerė, kuri pasisako už tas pačias vertybės. Dėja, kai kurie partneriai šiandieną nuo tų vertybių traukiasi, tačiau mes norime kliautis, kad nebus plataus judėjimo link protekcionizmo. Strateginės partnerystės susitarime yra e, numatytas tolesnis bendradarbiavimas su Kanada ir tai turėtų būti tas tinkamas pagrindas. Atidėlioti nereikėtų. Aš tikiuosi, kad rytoj jūs teigiamai vertinsite šį susitarimą, kad balsuosite už jį plenarinės sesijos metu ir labai ačiū, kad sutikėte man galimybę pasisakyti dar iki plenarinės sesijos. Dank. Um... Ačiū. Jūs labai aiškiai pristatėte, kad yra papildomų įsipareigojimų, e, kuriuos prisėmė komisija dėl e, narių paskirimo į teismą, taip pat dėl darbuotojų teisių, nes čia taikomas europinis požiūris. Ačiū. Nebejoju, kad turėsime galimybę viską detaliau uh, padiskutuoti. Visų pirma, žodis pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams ir paskui visai le kolegų paprašysiu žodžio. Nenustatysiu griežto pasisakymo laiko pribojimo, bet tikiuosi, kad visi kalbės neilgiau nei 2,5 minutės. Ponas Pabriks, pirmiausia. Ačiū pirmininkė, ponė komisijos narė, ačiū už aišku. E, visų e, pastar, pastaraisiais metais iškilusių klausimų išaiškinimą ir pristatymą. Pradėsiu nuo to, kuo jūs pabaigėte. Tai yra, priminsiu štai ką. Jeigu norime stiprinti sąsąją su tokiais panašiai mąstyčiais partneriais kaip Kanada, tai tai ir yra būdas bei kelias, kurio turime eiti. Uh, Ir jeigu kanadiečiais nepasitikime, net jei jie masto kaip mes, tuomet kyla kitas klausimas, ar mes pasitikime savimi. Tikriausiai atsakymas turėtų būti taip, nes kitaip nebėra ką, apie ką kalbėti. Vertinant e, situaciją šiomis aplinkybėmis, norėčiau pakartoti kokie atsakymai buvo pateikti į laiškus, kurie buvo siunčiami komisijai. Ir noriu pabrėžti, kad tie klausimai buvo daug kartų svarstyti jau anksčiau. Visų pirma, Jungtinis komitetas yra puikia institucija, kuri neleis kils, kilti galimiems nesutarimams. Antra, tai yra e, saugiklis, e, užtikrinsantis, kad ES teisės aktai nebus keičiami. Ir kad visų pirma tai turėtų būti aptarta, jeigu to, toks reikalas iškiltų. Ir dar vienas svarbus dalykas mūsų piliečiai. Pasitelkus um, šio komiteto darbą bus informuojami apie tai, kas vyksta. Toliau, tarptautinė investicinių teismų sistema. Per prekybos sutartį su Kanada, per CETA sutartį, e, mes pateikėme mm, daug pažangesnį pasiūlymą. E, dabar e, galėsime paaiškinti piliečiams, kokies, kokie sprendimai, kokios alternatyvos egzistuoja ir įrodyti, kad niekaip ne, nebus susilpninta jų situacija dėl lygy, lygybės socialinių klausimų ir kitose srityse. Uh, Manau, jog visi klausimai, kurie buvo kelti, aptarti ir svarstyti čia, e, į visus buvo tinkamai atsakyta ir manau, kad rytojaus balsavime dėl CETOS, e, dėl šios sutarties komitete padėsime šių visų diskusijų tašką. O vasario mėnesį parlamentas Strasbūre užbaigs šio sandorio e, priminėjimą, sudarys tą sandorį ir parodys pasauliui, kad galima susitarti ir be protekcionistų iniciatyvų. Ačiū komisijai, ačiū ponui Petričionė. Sveikinu perrinktą mūsų komiteto pirmininką ir aš tikiuosi, kad mes laikysimės pažadų, kuriuos davėme savo draugams e, Kanadoje. Ponas Moisa. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariai ir jos tarnyboms už aiškius, e, sparčiai atsiustus atsakymus į laiškus, kuriuos jums siuntėme. Šiuose atsakymuose yra tiksli informacija ir išaiškinti klausimai, galutiniai klausimai, kurie buvo kilę ir kurie, kai kurie iš jų buvo kontroversiški, e, apsisprendžiant dėl CETOS Manau, kad pasiekėme galiausiai etapą, kuriame atrodo, kad horizontas yra šviesus ir kad pasiekėme tikrai gerų rezultatų šiame procese. Egzistuoja garantijos, kad e, jungt, tarptautinis komitetas, e, steigiamas pagal CETA, negalės keisti sutarties ir jos priedų. Ta galės daryti tik įgaliotos institucijos. Taip pat apie tai privalu bus informuoti raštu ir per plenarinį posėdį apie tai turės būti informuojama. Jungtinėme komitete priimami sprendimai mm, bus priimami taip, kad Europos parlamentas nebūtų apeitas, prasidės ES vidinė procedūra ir visi rezultatai bus vertinami pasitelkus šią procedūrą. Taip pat yra aiškių garantijų, kad mūsų teisės aktai nebus, nenukentės dėl e, sprendimų, kuriuos priims kanadiečiai. E, komisija tu, e, turės galimybę vaidinti vaidmenį atitikties srityje draugę su kitais partneriais. Man asmeniškai buvo ypač naudingas patikslinimas susijęs su garantija. Ne dėl komisijos vaidmens, bet dėl dvigubos sistemos, e, tarptautinės ir vidaus teisės vaidmens. ES institucijos privalo išlikti suverenios pagal truptinę teisę ir apsispręsti, kaip įgyvendinami tarptautiniai įsipareigojimai. Tai yra net jeigu iškiltų įtarimas, kad e, yra netitikimų e, tarp CETO sutarties ir mūsų teisės aktų mes turime e, dirbti taip, kaip numatyta. Džiaugiuosi, kad Europos parlamento vaidmeniu numatytų jam skiriant teisėjus, tas procedūra panaši kaip ir skiriant teisingumo teismo teisėjus. E, taip pat sveikinu komisijos paskelbto darbų tvarkaraštį dėl viešųjų e, konsultacijų, kurios numatytos ir kurios bus reikalingos siekant geriausio įmanoma, įmanoma rezultato dėl investicinių teismų sistemos kūrimo. Tuoj baigsiu pirmininkė. Manau, kad parlamentas ir ypač mano frakcija tikrai prisidėjo e, užtikrinant kad parlamentas laikytųsi e, progresyvios e, prekybos sutarčių darbo atvarkės ir aš raginu kolegas balsuoti už CETA, rytoj balsuojant į tą komitete ir tikiuosi ir balsuojant plenarnėje sesijoje vasarį mėnesį. Ačiū toliau, ponas Kembal. Komisijos narė, pirmininkė, ponios ir ponai. EKR frakcija džiaugiasi tuo, kad CETOS patvirtinimas yra taip netoli po keleto mm, vėlavimų. Mes žinome, pasisakome už, balsa, už, už balsavimą rytoj ir Strasbūre. Manome, kad visko jau pakanka, paaiškinimų, noriu padėkoti už visą patiktą informaciją, pasidžiaugti tuo, kaip dirbo priekybos direktoratas dėrybo įgoje kalbant e, bendresnėmis temomis, CETA ne, nesusijusi su laisvu, su judėjimo laisvė, nei, nei, nei jokiais įkainiais. E, čia noriu paminėti Britų premjeras pasakytą kalbą praėjusią savaitę, noriu paklausti. Ar manote, kad tai geras modelis, geras pavyzdys ES ir Britų partnerystėje ateityje ir partnerystėms su kitomis šalimis. Jūs sakėte, kad tai labai geros, gero pavyzdžio sutartis. Galbūt galėtumėte kaip pakomentuoti. Kanada e, turi tą pačią karalienę ir ten yra daug. E, taip pat yra kitų daug bendrų sąsajų noriu paklausti, norėčiau paprašyti, kad pakomentuotumėte šį aspektą. Ar jūs manote, kad reiktų rinktis šį pavyzdį, kad eiti, reiktų eiti šiuo keliu, ateiti sudarinant kitas sutartis? Ačiū toliau, Marytė Šakė. Dėkoju komisijos nariai, jos komandai ir kanadiečiams už tai, kad dalyvavo maratone, kuris tikiuosi netrukus baigsis. Manau, kad jūsų dalyvavimas mūsų posėdėje iliustruoja, kad pastarųjų septyniarių metų darbas galiausiai vainikuosis geru rezultatu. Esu dėkinga už jūsų pradžioje pasakytus žodžius už tai, kad šis laikotarpis pasauliui, Europai Sąjungai ir transatlantiniams santykiams yra didelių išbandymų metas. Turime suvokti, turime pripažinti, su kuo susidurėme, akcentuoti, kad mūsų visuomenės yra atviros, ekonominės sistemos atviros ir kad mūsų žmonės masto atvirai ir už tai verta kovoti. Nemanau, kad mums reikia. Trumpo nustatytos transatlantinės darbotrės, kad mums primtinesnė trudo stiliaus darbo atvarkę, kuri apimtų Europos vertybės, mm, aukštus e, kriterijus, taip pat e, visus reglamentavimo aspektus, kuriuos minėjote. Reikia, mums reikia šio laikinės taisyklėmis grindžiamos prekybos sistemos, kuri plėstųsi ir taptų daugia šalia sistema. Geriausias mūsų sąjungininkas čia yra kanadiečiai būtent su jais drauge galėtume pasipriešinti tiems, kurie gali priešintis atvirumui ir bandyti apsunkinti politikų gyvenimą abipus Atlanto. Nors jis taip yra sudėtingas. Todėl manau, kad būtent šiais laikais ES ir Kanada turėtų būti drauge. Tiems, kurie dar abejoja, tiems, kurie tu, ruošia dar papildomus klausimus, noriu pasakyti, kad akivaizdu, jog nebėra laiko, nebegalime jo švaistyti. Ir tikimės, kad rytoj komitete ir paskui plenarinėme posėdyje susiformuos e, plati e, centro koalicija, kuri atrauks visus, kurie dirbo šioje srityje. Kreipiuosi į socdemus ir noriu pasakyti, kad šis rezultatas yra daugelio žmonių darbo rezultatas. Norėčiau, kad e, tai būtų pripažinta, kad tai buvo kolektyvinis darbas, kad nebūtų bandymų prisimti savo nedidelę pergalę. Ir aš tikiuosi, kad mes draugė ir pasieksime to pagidaujamo galutinio rezultato. Ačiū, Anne-Marie Minur. Ačiū, pirmininkė. Didžiausias man susirūpinimą keliantis dalykas susijęs su CETA yra grėsmė demokratijai. Esu nemažai E, panašių pastabų išsakiusi šią temą. Europos parlamento santykis su piliečiais. Piliečiai tiesiogiai mus išrinko ir turime atsižvelgti tai, kas rūpi jiems. Jie nori saugių maisto produktų. Nepamiršti, kad jiems reikia gerų darbo vietų ir jie nori e, gyventi gerovėje. Taigi, dar daug reikia nuveikti tačiau negalime ištuštinti tiesiog taip demokratijos. Parlamentas privalo atstovauti piliečius ir užduoti reikalingus klausimus, žvelgti ten, kur vyksta teisų pažeidinėjimai. Mes negalime e, per nelik klausytis verslo interesų ir pamiršti piliečių interesus. Piliečiai nerimauja dėl to, ką jiems atneš CETA sutartis. Mes negalėsime, jeigu mes negalėsime atlikti savo darbo tinkamai, tai parlamentas praras piliečių pagarbą. Savo pranešime ponas Moice išvardino visą eilę klausimų susijusių su jungtiniu, jungtiniu komitetu. Norėčiau išsakyti vieną nusiskundimą vertindama jungtinį komitetą. Turime kalbėti ne tik ir apie tai, kokią įtaką turi lobistai. Ir kokia yra jų įtaka Europoje Manau, kad SETA sutartis gali pakengti mūsų demokratijai. Pas mus egzistuojanti, arbit, egzistuojanti arbitražo sistema buvo kritikuota. Turime išsiaiškinti, ar tą arbitražo sistemą įmanoma suderinti su mūsų sutartimis. Taip pat išsiaiškinti, ar jį veiks Kaip žinome, ta sistema yra labai kontroversiška, sulaukėme, išgirdome įvairiausių e, komentarų reakcijų ją ir ji neišsprendžia visų problemų. Amerikos įmonės gali naudotis savo sistemą. Yra parengtas paaiškinamasis e, pareiškimas, tačiau jis yra politinės e, reikšmės, jis nėra tai nėra juridinis tekstas. E, taip pat noriu pabrėžti geresnės teisėkuros svarbą. Žinau, kad ponia Hautala kalbės apie tai. Pasikeitė komiteto narių sudėtis, ponia Skakeler išėjo kitą komitetą, pas mus atėjo Heidi Hautala. Malonu jūs čia pasveikinti ir dabar ir pasisakys žaliųjų vardu. Ačiū, pirmininkė, komisijos narė. Aš nebejoju, kad laisvos prekybos ateitis tai gilios ir visapusiškos prekybos sutartys, kurios apima daug daugiau nei vien muitus ir tarifus, kurios Haidi, sako pirmininkas, palaukite, nėra vertimo į ispanų kalbą. Aš girdžiu triukšmą, sako kalbėtoja. Veikiausiai e, e, vertėjų ispanų kalbą kabinoje mikrofonas skleidžia triukšmą. Prašau, teskite. Taigi, aš neabejoju tuo, kad laisvos prekybos ateitis, tai e, gilios ir visapusiškos prekybos sutartis, kuriomis siekiame harmonizuoti mūsų teisės aktus. Tačiau turiu pripažinti, kad mes einame, patenkame iki šiol mums visiškai nepažintą teritoriją ir todėl turime būti labai atsargus, sudarinėdami tokias sutartis kaip ši, kurią m, mm, dabar svarstome. Ir būtent šią dvasę aš pateikiau pakeitimą, numeris 6, kuriuo siūloma suspenduoti ratifikavimo procedūrą šešiems mėnesiams. Uh, Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų gyvendinti jam patikėtas prerogatyvas, ypač dėl sprendimų prieimimo CETA jungtinėme komitete ir imtųsi to labai rimtai. Žinoma, aš noriu padėkoti ponui Moisai, kuris iškelia tokius pačius klausimus. Tuos pačius klausimus jums uždavė ponė komisijos narė ir jūs juos atsakėte. Tačiau atsakymai patvirtina mano nuomonę, mano poziciją, kad mes, Europos parlamentas, turėtume įsigilinti į jungtinio komiteto galės ir pakeisti kai kuriuos susitarimo priedus. Jūs sakėte, kad, nėra, kad tas susitarimas nėra, neapima opių temų, tačiau e, būtent jungtinis komitetas turės galimybę keisti priedus. Pone komisijos nariai, jūs teisi dėl to, kad Europos parlamentas turi suvaidinti visapusišką vaidmenį jam patikėtą sutartimis, apspręsdamas, kokio ligmens apsauga yra tinkama. E, problema yra ta, kad mes parlamentas nevaidiname vaidmens e, CETA priedų e, priežiūroje ir jų keitime turiuomenį jungtinio komiteto darbą. Ir apgalėstauju, kad parlamentui prireikė tiek daug laiko, kad jis įsitrauktų į tarp institucinio susitarimo 40 pastraipos įgyvendinimą, kur ir kalbama apie parlamento prerogatyvas ir teisės informaciją šiais klausimais. Noriu priminti Jums, kad e, taryba labai rimtai žiūri į galės ir prerogatyvas susijusias su jungtinio komiteto darbu ir užsitikrino savo vienbalsiškų balsavimo vien, vienbalsiai teisę e, patvirtinant jungtinio komiteto sprendimus. Toj baigsiu, sako kalbėtoja. Pavyzdžiui, e, CETA lydinčio pareiškimo 19 e, dokumentas yra parengtas būtent čia dvasia. Tačiau mes turime būti labai atsargus įgyvendindami šiuos susitarimus ir užsitikrinti, kad mes galėtume vaidinti reikalingą vaidmenį e, CETA jungtinio komiteto darbe. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkuoju komisijos nariai už tai, kad šiandien pas mus atėjo. Mūsų kaip frakcijos pozicija yra labai aiški savo nuomonės jau daug kartų šią temą esame išreiškę, bet e, vis tik tai e, ir turėdami tam tikras garantijas, manome, kad seta yra šiek tiek piktavališka. Turbūt iš dalies dėl to, kad mūsų nuomonė instituciniai poreikiai nėra pakankamai apginti ir atrodo, kad šis sutartis yra parašyta daugiau e, stambioms tarptautinėms įmonėms tarnauti. Yra nemažai straipsnių, kurie yra dviprasmiški ir čia mes ir pradedam kalbėti apie tam tikrų interesų apsaugą. Ir akivaizdu, kad bus sprendimų, kurie trukdys kišis į vyriausybės sprendimus. Kalbant apie piliečio apsaugą, uh, Kanados korporacijos turi labai didelės įtakos čia, bet lygiai taip pat ir Amerikos tarptautinės korporacijos Kanadoje yra labai įtakingos, o tokių yra šimtai. Ta pati galėsim pasakyti ir apie TTIP. E, e, yra tokių e, tarptautinių įmonių, kurios lopsta, o tuo tarpu valstybės skursta ir piliečių interesai kenčia. E, pasirašydami sutartį su Kanada mes suteiksime galimybę tokiams įmonėms patepti į mūsų rinkas. Net ir šiandien mes sakome, kad CETA turi būti naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Bet tik tai vienas procentas Europos e, mažų vidutinių įmonių prekiauja su kita Atlanto puse ir jos susiduria su daugybė techninių ir biurokratinių kliūčių savo rinkai išplėsti. Kalbant apie struktūrinę pagalbą, mes turim su suprasti, kad paskirstimo tinklai yra labai stipriai ribojami. Taigi supraskime, kad SETA tikrai netarnaus mažoms bendrovėms, ji bus palanki tik tai stambioms įmonėms. Ir dar galiu pakartoti tai, kas jau daug kartų minėta. Uh, E, nacionaliniams parlamentams demokratiškai balsuojančią problemą iškilo. Europos parlamentas pasakė taip, pritarė tam ir tarsi viskas atrodo jau yra demokratiška, bet man atrodo, kad konsultacijose aiškiai paaiškėjo, jog įmonėms reikia, globali... žmonėms, atsiprašau, reikia globalizacijos, jeigu ji yra gerai reglamentuojama, bet dabar viskas vyksta atvirkščiai. Iš esmės matome, kad SETA yra tarsi maskuojama ir demokratijos to, kad čia yra akivaizdi. Taigi, savo ruoštų mums atrodo, kad reikia stengtis užblokuoti setą, nes labai daug piliečių tai nepritarė. Marija Arena. Marija Arena. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti Jums, gerbiamas pirmininkė, už tai, kad Jūs taip uh, ryštingai prisidėjote prie diskusijų apie setą. Taip pat dėkuoju Europos komisijai, kad ji visuomet buvo pasirengusi atsakyti į mūsų keliamus klausimus. Jūs visuomet radote laiko mums padėti. Tiesa ta, kad darbas nebuvo lengvas. Mums pavyko pakeisti sutartį, dėl kurios susidėrėjo komisijos narys Degucht ir komisijos pirmininkas Baroso, tą puikiai žinome. Taip pat ir Kanados vyriausybė pasikeitė, naujoji vyriausybė šiek tiek pakeitė sutartį. Taip pat matome, e, kad buvo pakeista padėtis, kai ASDS buvo pakeista į ASS ir aš manau, kad jūs savo indėlį pakankamai įnešėt. Tačiau, mano nuomonė, ši sutartis dar yra ne iki galo parengta. Kai mes kalbame apie ISCS, e, manau, kad čia galime padaryti daugiau. Šiandien kalbėjome apie dokumentą, kuris yra neužbaigtas. E, jūs e, suprantate, kad jau yra valstybė, kuri pas, prisi, pasiekė tuo, kad jos ji nebus ratifikuojama. Šiandien mes kalbame apie Belgiją. Todėl dabar kalbame apie tokio dokumento prieimimą, kuris negalės įsigyvendyti, bent jau investicinė dalis negalės įsigyventi, negalės būti gyventa, nes yra viena valstybė, kuri tam prieštarauja. Ir manau, kad būtų naudinga dabar dar palikti daugiau laiko. Ta pati, e, laik, to paties laiko dar reikia ir investicinio teismo klausimų. E, matėme, kai dėrėjomės dėl investicinės sutarties su Singapūru, e, trūko pagrindo ir buvo pasirašyta mišri sutartis. Ir šiandien Europos komisija sako, kad susitarimas su Kanada yra mišrus, nors politiškai, kad įtiktumėm tarybai, toks, tokia sutartis, toks sutarties tipas buvo reikalingas. Aš manau, kad mes turėtumėm aiškiau pagalvoti, ar yra suderinami tokie e, dalykai kaip IS ICS. E, kalbėjome taip pat apie socialinių ir ekologinių normų laikymasi. Europos komisija turėtų aiškiai pasakyti, ar nereikia privalomų nuostatų įvesti. Kol kas tokio privalomumo nėra. Ir e, turime reaguoti į tai, ko reikalauja mūsų piliečiai. Kitaip mes susidursime su rimtais iššūkiais ateityje. Dabar da, ką tik buvo pasirašta COP21 sutartis, rengiamės dalyvauti COP22 ir jokių privalomų nuostatų čia nėra. Todėl aš noriu labai paprastai pasakyti, ši sutartis nėra dar iki galo pabaigta, tai nėra 21 amžiaus sutartis, tai yra atgyvenusi senoviška sutartis, kuri nebetenkina mūsų poreikių. Ir matėme, kad šiandien ūkininkai prieštaravo čia, prie Europos komisijos protestavo. Kodėl? Todėl, kad jie nori, kad rinka būtų reguliuojama. Šią sutartimį mes norime to padaryti, bet iš tiesų Mes tik tai dereguliuojame tokio pobūdžio sutartimis rinko ir aš manau, kad tai yra priešinga tam, ko reikalauja piliečiai. Ačiū, ponė Savy. Merci. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiama komisijos narė, kad atėjote pas mus tokios svarbus balsavimo išvakarėse. Taip pat dėkoju, kad jūs dalyvavote visuomet parlamento darbė ir atsakėte į visus parlamentarų klausimus. Norėčiau čia pabrėžti dar kartą, kad mums SETA yra įdomi sutartis, kuri atveria naujų galimybių. Aš ką tik sakiau, kad Europos komisijai daug kartų esame teikę klausimų ir esame gavę įsipareigojimų iš komisijos pusės dėl visos eilės aspektų. Mes norime laisvos prekybos, kuri tenkintų abipusiškumo kriterijus ir abipusės naudos kriterijus. Aš noriu pabrėžti, kad kalbant apie laisvą prekybą ir prekybos sutartis, e, turime suprasti, kad negalime tvirtinti sutarties bet kokią kainą. Visuomet sakome, kad ši sutartis turi atnešti vertės abiems pusėms, ji turi tenkinti Europos normas, ji turi tarnauti mūsų visuomeniai, viešosioms paslaugoms ir panašiai. Dabar aš norėčiau išreikšti savo susirūpinimą. E, kai diskutavome apie setą, ir apie TTIP, aiškiai matėme, kad visuomenės nuomonė yra kitokia. Žmonės apskritai pradeda kvestionuoti tarptautinę prekybą. Dėl to kilo reali diskusija. Šį savaitgalį visi parlamentarai žino, vyks milžiniška e, demonstracija įvairiose miestuose Europoje. Žmonės bandys su mūsų nuotraukomis demonstruodami pasmerkti Europos parlamento narius, kurie balsavo už setą. Aš manau, kad mes pasiekėme nerimo kelinti tašką. Dabar jau atėjo pats laikas pasverti, kas vyksta ir kelti klausimą, ką galėtumėm padaryti, kad nušviestume žmonės, kad vykdytume švietimo veiklą apie tarptautinę priekybą bendrai, kaip galime paaiškinti žmonėms, kas vyksta. Mes jau tą e, esame darę nemažai, kai kalbėjome apie ekonomikos augimą. Turime neapsiriboti tik tai Europos Sąjungą. Negalime da, palikti visko kaip kas yra, nes dabar matome, kokias deklaracijas ponas Trumpas kelbė, tai kelia rimtą nerimą. Ar jis sukurs privilegijuotų santykių su tokiamis valstybėmis kaip Kanada, ar mes giname savo ūkininkus, ar nekuriame protekcionizmo. Aš manau, kad tie visi klausimai dabar turbūt reikalauja po balsavimo dėl šios sutarties kad mes pradėtumėm pedagoginę veiklą, švietimo veiklą. Tik tada galėsime eiti į priekį. Šū, šūsta. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, per pastarosius keletą metų matėme, jog padėti ženkliai pagerėjo. Tai yra savaime suprantama. Tačiau aš nemanau, kad mes jau pasiekėme galutinį rezultatą. Padėtis šiek tiek pagerėjo, galėčiau šitą paminėti, ypač investicijų apsaugos klausimų. Uh, Tačiau aš manau, kad gerėjimui vietos dar lieka, nes išlieka juridinių terminų neiškumų, apibriešių neiškių. Kitas svarbus aspektas yra Elgesio kodeksas teisėjams. Kol kas teisėjo Elgesio kodeksas nėra išbaigtas. Dėl darbuotojų teisių e, įvairių sankcijų ir būdimo mechanizmų e, darbas dar neužbaigtas. Na, o kalbant apie viešasias paslaugas, supraskime, kad nacionalizavimo metodais nieko čia nenuveiksime, iškils tik tai daugiau problemų. Aišku, aš pasitikiu vykdomąją valdžią, tačiau aš kaip parlamento narys jaučiuosi pareigotas diskutuoti apie susiradusius trūkumus. Ir man yra nepriimtina tai, kad dar vis neužbaigtas baigtas darbas dėl teisėjų elgesio kodekso. Mano akimis seta nesiskiria nuo bendros globalizacijos e, dinamikos, nes e, tiesiog yra siekiama toliau liberalizuoti rinkas. Tolesnis rinkos, e, rinkos liberalizavimas E, pastaraisiais metais iššaukė visus pokyčius, bet taip mes negalėjome išspręsti, pavyzdžiui, aplinkosaugos problemų. Globalizacija iš esmės prisidėjo tik tai ne, prie neligybės padidėjimo, nevienodo turto paskirstimo. E, atsvaros mechanizmai buvo paminėti, tačiau jie iš tiesų nėra e, sutvirtinti ir jais negalime pasinaudoti tam, kad atsvertume globalizacijos pagreitį. Globalizacija viską čia nulėmė. Buvo paminėti saugikliai, tačiau mano nuomonė jų negana. Jeigu Trumpas iš tiesų padarys tai, apie ką jis kalba, tai e, susilauksime tokių padarinių, kad e, dėl protekcionizmo įsitvirtins tokia krizė, kokios mes nematėm nuo e, 1930 metų e, nesvarbu, ar seta bus priimta ar ne, mes čia kalbame apie skirtingus mastus. Todėl pradėkim realią diskusiją apie tai, kaip sureaguoti į tokią sistemą, kurioje dominuoja stambiausi priekybos partneriai. Supraskime, kad reikia gilesnių diskusijų apie tai. Uh, Filer. Pone pirmininkė, Aš manau, kad mes čia dabar galime pagalvoti apie CETA kainą Europos parlamentui ir įteiksiu šampano butelį tam parlamento nariui, kuris ras naują argumentą už arba prieš CETA. Tai yra jau šeštosios diskusijos. Pirmasis apsikeitimas vyko rūpiučio 31. Po to lapkričio mėnesį kalbėjome Buvome susitikę ir Strasbūrę, kalbėjome su teisės tarnyba ir šiandieną vėl kalbame apie šios aspektus. Vyko ir bendrų susitikimų su Jūri, vyko 12 darbo grupių, du kartus apsilankėme Kanadoje. Tad manau, kad jei kas nors ras naują argumentą prieš arba už, tikrai nusipelnė šampano butelio. Bet kuriuo atveju aš manau, kad mes turėtume viską aptarti išsamiau. Tam ir yra organizuojamos šiandienos diskusijos. Taip aš melai išklausyčiau gerų argumentų. Komisijos narė pasisakė, aš taip pat nekartą apie tai kalbėjau. Susitarimas yra puikus, mes visi tai suprantame. Ypač turint omenyje, kad Tai mums suteiktų geresnį patekimą į Kanadą, negu šiandieną ES turi. Trumpas kalba apie pasitraukimą iš TTIPO, bet aš manau, kad mes jau nekartą esame kalbėję apie tai, kad jei nepasieksime šio susitarimo, tai ko tada iš vis pasieksime? Visą tai, ką darėme iki šiol, verčia visuomenę klausti, ar mes iš ties atviri verslui e, ir apie Japoniją, ir apie Braziliją yra užduodamas tas pats klausimas. Tad mums reikia pergyventi ne dėl to, ką darys Trumpas tarptautinės priekybos atšvilgiu. Mes čia nelabai ką galime pakeisti, bet ką galime padaryti, tai aktyviai įsitraukti ir pakeisti priekybą. Tai padaryti galime ratifikuodami šį susitarimą, tad taip ir padarykime. Tai kokia ta kaina? Šampano butelis. Tokia būtų dovana. Ar norite sužinoti prekės ženklą, tai būtų europietiškas šampanas geografinės kilmės nuorodos saugomas šampanas pagal CETA susitarimą. Pone Vėlė. Dėkuoju. Grasvander. Dėkuoju, kad komisijos narė dar kartą atvyko į komitetą, kad atsakytų į mūsų klausimus. Tai labai svarbu. Tai yra naujos kartos susitarimas. Jis gali tapti juodraščiu tolesniems susitarimams. Kitos šalis atidžiai stebės, dėl ko mes susitarėme. Matau, kad būtų padaryta didžiulė pažanga, bet dar nesu pasirengusi užbaigti dėrybų dėl šio susitarimo. Yra tam tikrų pilkų zonų. Ir pono Langė ir pono Moiso laiške yra pabrėžiamos tos rytis, kuriuose dar reikia daugiau aiškumo. Pavyzdžiui, jungtinis cita komitetas. Buvo apsikeista nuomonėmis tuo klausimu, bet e, man atrodo, kad galbūt reikėtų saistančio protokolo. Reikėtų tvirtesnių saistančių nuorodų, nuostatų. Kila klausimų ir dėl reglamentuojančio bendradarbiavimo, investuotojų apsaugos. Kila klausimų ir dėl tausaus susitarimo aspektų. Reikia dar laiko, kad galėtume užpildyti šias spragas. Negana to ratifikavimas vyks ir valstybių narių lygių, o ten tikrai iškils klausimų. Būtų labai gaila, jei dabar skubėtume ir užbėgtume įvykiams už akių, nes vėliau gali būti taip, kad jau valstybės narės neberatifikuos. Dėkoju. Dar septyni kalbėtojai. Panus Overmeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti senai naująjį pirmininką, o dabar apie CETA. Nemanau, kad čia reikėtų skubėti. Nepaisant to, kad buvo padaryta pažanga, vis tiek išlieka esminių klausimų. Juos dar nebuvo atsakyta. Žinoma, politinis kontekstas nekarta buvo paminėtas. Trumpo išrinkimas. Nežinome, kas vyks artimojoje ateityje. Ir kaip pasisuks atitinkami susitarimai. Naftos susitarimas yra didžiulis klaustukas. Žinome, kad JAV turi ir dukterinių įmonių Kanadoje ir tuo naudojasi, kad gautų lengvesnę prieigą prie ES rinkos. Tai reiškia, kad iš esmės mes savo pozicijos nepakeičiame. Kalbant apie saugiklius ir garantijas, mūsų supratimu, jos nėra pakankamai stiprios. Man atrodo, kad mūsų teisėkuros institucijų galios yra susilpninamos. Dabar kalbant apie ginčių sprendimą. Čia didelės įmonės užims stipresnę poziciją, o mažas ir vidutinės įmonės atsidurs, atsidurs silpnesnių pusėje. Negana to, nesu tikras, ar bus tinkamai užtikrinamos darbuotojų teisės. Man atrodo, kad dar dėl daug ko reikia padirbėti ir atrodo, kad tai reikia daryti greitai, dar neįsibėgėjus Trumpo administracijai. Žinau, kad dabar Austrijoje yra aptarinėjamas šis susitarimas ir tikiu, kad visada reikia atsižvelgti į piliečių nerimą. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad šis prekybos susitarimas su Kanada yra nepaprastai svarbus Europos Sąjungai. Atrodo, kad dabar yra judama protekcionizmo link. Vadinasi, mums reikės rasti naujus konkurencijos būdus, kurie leis užtikrinti tarptautinę prekybą. Jei ES nori tinkamo ekonominio atsako, kuris padės išspręsti iššūkius, tai reikia rinktis ne izolaciją. Negalima atsukti nugaros. Europos parlamentas gali pasakyti, kad dėrybos buvo labai svarbios, nes mes klausimės ir piliečių. Matau, kad dėrybininkai sugebėjo pasiekti gerų rezultatų. Ir Europos komisija, ir Europos Sąjungos dėrybininkai kuriems vadovauja ponas Petručioni, taip pat ir Kanados vyriausybė, įskaitant ir naują Kanados vyriausybę, visų jų pastangos leidžia užtikrinti pusiausvyrą susitarime. Tai yra pažangus susitarimas, kadangi jis gali tapti puikiu šablonu tolesniai tarptautiniai priekybai. Privalome tai pripažinti ir tai darydami sakysime tiesą. Aš manau, kad piliečiai turi pasitikėti šiuo susitarimu ir manau, kad Europos parlamentas turėtų balsuoti už susitarimą. Dėkoju. Pane Losančias. Gracias, señor presidente. <clears throat> Gracias. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir komisijos nariai. Cita man primena pasakojimą apie naujus karaliaus rūbus. Jūs sakote, kad šis naujas susitarimas atneš gausą turtą, kad bus pagerinti aplinkosaugos ir darbo apsaugos standartai, bet tik jūs taip manote, kadangi išėjai gatvę ir uždavę klausimą, pamatytumėte, kad žmonės netiki tuo susitarimu. Čia nieko nėra nei darbuotojams, nei ūkininkams, nei pilietiniai visuomeniai, nei nevyriausybinėms organizacijoms ir užimtumo komitetas Europos parlamente mano panašiai. Čia reikėtų skambinti pavojaus varpais ir apie tai reikėtų kalbėti ne vien tik tai užimtumo komitete. Mes nesiklausome savo žmonių. Privalome išklausyti visuomenę ir čia aš kreipiuosi į socialistus. Jie atsisakė didžiosios koalicijos minties, bet būtent dabar jūs galite įrodyti, kad labai svarbu klausytis to, ką kalba žmonės. Kaip girdėjome, šią popietę buvo protestų gatvėje. Manau, kad visa tai pakenks ES institucijoms. Mūsų įvaizdis dabar yra labai prastas žmonės mus vertina itin neigiamai. Jie galvoja, kad mes esame nuo jų nutolę ir neatsižvelgiame į jų abejonės. Tie, kurie už mus balsuoja, yra mūsų vadovai. Vadinasi, mes turime ne vien tik tai aiškinti, bet ir klausytis. Turime atverti langus ir duris ir iš ties atidžiau klausytis tų, kurie bus tiesiogiai paveikti mūsų nusprendžiamos politikos rezultatų. Žinome, kokios yra valstybių narių vyriausybių prerogatyvos, kokios yra jų užduotis ir teisės, bet jei mes neišreikšime nuomonės ir tų prerogatyvų klausimais, tai tuomet pažanga bus sustabdyta. Taip mes Europoje turime būti už Europą, bet būdami už Europą privalome ginti socialinės darbuotojų teisės, o ne tiesiog balsuoti rytoj už tarptautinę prekybą. Rytoj mes balsuosime prieš šį modelį, kadangi jis nepasitarnauja Europos piliečių interesams. Juk nekarta mums buvo sakoma, kad mes einame neteisingą kryptimį. Dėkoju. Rodrygės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš jau esu tai sakiusi, tai šampano butelio nelaimėsiu, bet vis tiek noriu pakartoti, kad CETA susitarimas yra geras, bet laikas yra netinkamas. Demonstracijos prieš tarptautinę prekybą yra nacionalinės politikos rezultatas. Būtent pagal nacionalinę politiką nėra sprendžiami netolygaus turto pasiskirstimo ir kiti iššūkiai. Tai aš manau, kad tie protestai yra labiau nukreipti prieš šiuos aspektus, o ne prieš pačią priekybą ir globalizaciją. Reikia pagalvoti apie tas sąlygas, kuriamis yra gaminamos prekes ir paslaugos, bet ar tikrai tai yra atsižvelgiama susitarime. Nemažai žmonių uždavė tokius klausimus. Aišku, niekada neturėsime tobulo prekybos susitarimo, visuomet bus nurodoma, kad jį dar galima tobulinti ir bus išsakomi atitinkami argumentai. Bet svarbiausia čia yra kryptis, kurią einame. Aš keliu klausimą, ar reikia tos arbitražo sistemos, ar reikia tos teismų sistemos. Kanada dabar pasirašė tarptautinės darbo organizacijos septynios svarbiausios konvencijas. Tai kila klausimas, ar E, Kanada įsipareigos es taip, kad mes galėtume dirbti kartu. Ir aš tikiu, kad e, dabar, kai situacija yra tokia sudėtinga, kai matome judėjimą link protekcionizmo ir populizmo, labai svarbu ES ginti savo vertybės ir savo standartus. Mes visuomet privalome juos ginti. Būtent tokią kryptimį reikia eiti. Turime daryti pažangą. Negana to, turime pasisakyti už tausų modelį, kuris būtų privalomas ir pažangus. Aš norėčiau kreiptis į komisijos narę. Kokį mes išmokome proceso metu? Susitarime yra daug bendrų aspektų. Tai reiškia, kad mes turime padaryti viską, kad būtų padaryta pažanga. Ateityje reikia konkrečiau kalbėti apie tas sritis, kurios mums yra itin svarbios tokiuose susitarimuose kaip šis. Ačiū. Mhm. Ačiū. Pone Malstrom. Iš tikrųjų, įvyko daug diskusijų, kuriuose kalbėjome apie šią sutartį, Žinau, kad mane nutrauksite, jei per nelik ilgai kalbėsiu, bet noriu pabrėžti štai, ką Kanados įmonė, jeigu ji užsidarys, bus prarasta daugybė darbo vietų. Ir čia kalbu apie regioną, kur labai daug padaryta, kad darbo vietos būtų sukurtos ir darbuotojai yra sunerime. Todėl noriu paklausti, kaip CETA man padės, žmonės klausia, kaip CETA man padės išlaikyti savo darbo vietą. Tai yra svarbiausias klausimas. Kaip sutarties nuostatos užtikrins, kad bus atsižvelgta į socialinės aktualijas ir aplinkosauginius klausimus. klausimus kaip mes žinosime, kaip mes pasitikrinsime, kad į juos atsižvelgiame ir kokias perspektyvas mes pasiūlysime žmonėms. Būtent čia turime pasiekti rezultatų. Aplinkosauginiai kriterijai traukti į sutartį. Kalbant apie juos, ar yra pakankamai nuostatų, kurios potencialiai apimtų ir tai, kad, ko, pavyzdžiui, ko, kokios nors atvejus, kurie susijęs su Rumunija ar kita šalimi. Noriu dar ką pasakyti, taip buvo išsakyta daug filosofinių nuostatų ir nebegalime tikėtis, kad senosios sutartys atitiks naują situaciją Negalime e, dirbti taip pat iki, kaip iki šiol. Turime įsigilinti į turinį. Ir galbūt netgi aš gausiu tą pažadėtą šampano butelį e, dėl investicinių teismų sistemos. Čia remiamės tą pačią logiką e, norime suteikti galimybę investuotojui viską išsiaiškinti. Ir būtent todėl apsikeitimas uh, raštais yra toks svarbus. Europos parlamentas ar, arba visi, visos įstatymus kuriančios institucijos nori ką nors pakeisti, nori, kad jungtinis komitetas ką nors pakeist, pakeistų, mes galime tai daryti, bet investuotojo sprendimo pagrindas yra sutartis. Ir todėl tikrai turime pamastyti apie 831 straipsnį ir labai kruopšiai jį patikrinti. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos narė už tai, kad dar kartą atėjote pas mus, nes. Mm, mes tikrai, net jeigu ne visada sutarėme su jumis, negalime apkaltinti jūsų, kad neteinate pas mus, neatsakote į mūsų klausimus, Kristoferis apie tai kalbėjo. Šiandien daug jau pasakyta apie CETA ir net nežiūrinti tai, kad mes pasiekėme pažangos ir pasiūlėme daugybę dalykų, bus tokių, kurie balsuos prieš, nes tai yra e, DNR dalis. Kai, kai, kal, kai pasitelkiami tokie žodžiai, kad tai esą paktas su velniu. Na, aš nors ir gerbiu visų nuomonės, man vis tiek sunku priimti tokią mintį, kaip sakė kolegė to, tokie Saifi. E, aš matau karikatūrą. karikatūrą. E, tarsi e, beceto sutartis, beceto sutarties situacija būtų geresnė nei ta, kuri, kuri egzistuoja šiandien. Taip. E, Aš sutinku išsaky, su išsakyta kritika, tačiau ar ponė Malstrom, ką nors pasakytų jums dėl e, viešųjų pirkimų, e, dėl viešųjų pirkimų rinkos, kaip su Alstom įmonės situacija Prancūzijoje. Juk nėra jokios geografinių nuorodų e, apsaugos. Kanadiečiai atvyksta Kana, pas, Kanadoje yra e, kopijuojami, padirbinėjami kai kurie produktai, kurie yra, kurių geografinės nuorodos yra e, ginamos. Ir iš tikrųjų tai nenaudinga nei mūsų įmonėms, nei taip pat e, kai kuriams sektoriams. Ir iš tikrųjų mums naudinga sutartis su kanadiečiais. Mes galėsime geriau apginti savo žemės ūkį, galėsime galėsime prasiskerpti į kanadiečių rinkas, reikia ieškoti uh, augimo galimybės šaltinių išorės rinkose ir uh, rinktis protingą, išmintingą protekcionizmą, o ne tą, apie kurį dabar kalba prezidentas Trumpas. Mes turime pastarnauti piliečiams ir pasiekti augimo ir ieškoti galimybės kurti darbo vietas. Ačiū, ponas Ferau. Ačiū, pirmininkė. Aš na, visiškai nepritariu kolegai iš Prancūzijos, kuris ką tik kalbėjo. Man, manau, kad mes rizikuojame viską prarasti šią sutartimi norėčiau priminti štai ką. Man m, mm, susidaro įspūdis, kad e, kaž, kažkaip man čia viskas kvepia laidotuvėmis. Noriu priminti štai ką. CETAS sutartis yra dėrybų rezultatas, kurias išimtinai vykdė Europos komisija Ir atrodo, kad kai kurie šias parlamento nariai yra tuo visai patenkinti. Prancūzijos atveju, Prancūzijai iškyla 50 <coughs> grėsmė 50 tūkstančių darbo vietų, <coughs> yra grėsmų ir kitiems sektoriams. Pone pirmininkė, ES serga ir ši sutartis jos tikrai neišgydys. Aš matau, kad ši sutartis eina prieš srovę mes bandome įkvėpti gurkšnį oro, tačiau atrodo, kad iš, iškils grėsmė, iškils daugiau grėsmių. Europos Sąjunga e, turi prote, projektuoja labai aiškę prezidento Trumpo viziją, kaip matau, e, ir, ir, ir vizija to, kas vyksta jungtinėse valstijose. ES turi sutartį su Centrinės Amerika, Australija, Naujoji Zelandija, Zelandija. Nemanau, kad naujoji sutartis eina ta pačia kryptimi ir ji tikrai nepasitarnaus žmonėms. Norim priminti prieš užbaigdamas, kad mums visiems tenka atsakomybė už tai, kad mes privalome atmesti šią įdingą sutartį ir galiausiai ponia Moska. Ačiū. Esu paskutinė kalbėtoja. Nenoriu mm, vardinti argumentų už ar prieš sutartį, kurie jau buvo išsakyti šiandien ir ankstesniuose posėdžiuose. Turėsime galimybę juos dar kartą išsakyti ateityje noriu pasakyti, kad mes turėtumėme labiau didžiuotis darbu, kurį nuveikė mūsų komitetas ir visas parlamentas, nes dar niekada nebuvo parengta sutartis, kuri taip stipriai buvo keičiama dėl ES. E, dėl Europos parlamento reikalavimo. Ir būtent tai turime e, kartoti ir akcentuoti, nes mes visapusiškai pasinaudojame mums e, numatytomis galiomis. Mūsų nuomonės skiriasi dėl to, kaip vertinti tą sutartį ir ar pakankamai pokyčių toje sutartyje atsirado. Aš, pavyzdžiui, manau, kad dabar šiame etape turėtume balsuoti už susitarimą. Kiti mano, kad nepakankamai padaryta, kad jie taip galėtų pasielgti. Nežiūrint nieką, mes turėtume džiaugtis tuo, ką nuveikė nes kuo, ką galime atsakyti žmonėms, kurie savo, kad, kad parlamentas yra niekam nenaudingas, juk mes bandome atsižvelgti į žmonių e, nuomonės, į tai, kas jiems aktualu ir kažkuriuo momentu primame sprendimus, kurį, kurių jie iš mūsų tikisi. Ir kažkada sprendimą reikės pri, priimti. Kai kada žmonės džiaugiasi, e, kai institucijos visiškai nepriima sprendimų, bet tai atitolina mus nuo žmonių. Manau, kad nebeturėtume atidėlioti balsavimo, turėtume šią procedūrą užbaigti. Pirmininkas, ačiū, dabar žodis komisijos nariai. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems komiteto nariams, Iš tikrųjų, mes jau ilgą laiką svarstome šį klausimą. Darybos ar papildomos darybos truko septyneris metus, buvo atidėliojimų, bet manau, kad galutinis rezultatas yra gera sutartis. Jūs prisidėjote, valstybės narės prisidėjo, visuomenė per viešasias diskusijas prisidėjo, ponas Petitičionė, kuris vis dar čia ir kuris dar gyvas, tikrai labai e, šauniai padirbėjo draugę su savo komanda ir noriu jį pagirti. Balsuo, ne, ne visi balsuos vienodai rytoj, tai demokratija, bet bandymai dar kartą atidėti dviems mėnesiams, penkiems mėnesiams. Jūs niekada nebalsusite už, kad ir kiek laiko praeitų. Todėl atidėliojimas yra tik, e, tik tai galimybė atidėti, o ne dar kažką patikslinti, nes visi paaiškinimai jau suteikti, mes padarėme viską. Uh, ka, kas įmanoma, kad pateiktume atsakymas, yra 36 paaiškinantis raštai, deklaracijos. Ar jūs dalyvausite visame procese e, iki smulkmenų nustatant, kaip veiks investicinių teismų sistema? Jūs dalyvausite. Visi žvelgia dabar į mus, nes sutarties, nuo, nuo TTIP sutarties atidėjimo palaidojimo, dabar visi žvelgia į mus, į Europos Sąjungą. Reikia prekybos sutarties, kuri būtų naudinga, e, palanki, kuri būtų laimėjimas abiems pusėms, o ne tokia, kuria pasinaudoti gali vos saujelė. Jeigu nesudarysime šios sandorius, su kuo tada galime sudaryti sandorius? Mane šiek tiek nustebino tai, kad uh, kad kalbama apie e, pasikesinimą į demokratiją ir e, sandorį su velniu. Juk mes kalbame apie Kanadą, e, vieną demokratiškiausių pasaulio valstybių, kur yra žemas korupcijos indeksas, pažangi demokratiška, pažangi vyriausybė. Tai tikrai nesandoris su velniu. Tai yra pažangi prekybos sutartis, kurioje yra uh, daug kas, beveik viskas, e, ko jūs prašėte dėl klimato, tvarios plėtros, darbo e, jėgos teisių, gyvūnų teisių, pirmą kartą e, tokio, tokioje sutartyje visa tai yra, netgi ne, nepriklausomi analitikai tai vertina tą sutartį kaip labai pažangę. Taip, ir aš, aš manau, kad tai, tai yra pavyzdinė sutartis ir kad su Britais prireiks mažiau laiko dėl jos derantis, bet dėl to, dėl to dar grįšiu. Kanadoje yra 40 milijonų gyventojų. Kaipgi jie galėtų grėsti mūsų demokratijai? 28 valstybių sandraugai, 500 milijonų man, žmonių man tai sunku suvokti. Cetoje nėra nieko, kas kelia grėsmę demokratijai ir jūs dalyvausite visuose pokyčiuose, kurie atsiras ir jungtinis komitetas bus diskusijų forumas. Ir jeigu bus sutarties pakeitimai, jūs dalyvausite juos priimant, juos patvirtinant, kaip aš ir sakiau. Buvo daug klausimų apie iš pla, platesnio masto, kaip e, užmėgsti ryšį su piliečiais, kaip, kaip, kaip pristatyti, paaiškinti tą sutartį. Turime daryti tai su nacionaliniais parlamentais, per vyriausybės ir pradėti labai ankstyvame etape. Kalbėti apie tai, kad yra kita galimybė sudarinėti sutartis, kad išsklaidytume trumpo administracijos skleidžiamus mitus. Jeigu pradedame e, dėrėtis dėl priekybos sutarties, mums reikia gauti visų valstybių įgaliojimus. Ir kai dėrybos prasideda, Valstybės privalo dalyvauti, akcentuoti, patikti argumentus, kodėl tai gerai mums, mano šaliai, kokios yra opios rytis, bandyti sušvelninti galimą numanomą žalą. Gyvename sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kai kas laimės, kai kas pralaimės, kai kam pokyčiai įvyksta pernelyg greitai. Tie pokyčiai, darbo vietų praradimas menkai susijęs su darbo, su, su prekybos sutartimis, tai veikiau susijęs su automatizacijos procesais, technologijų plėtra, bet valstybės privalo geriau dirbti, mm, susidarodamos su tais iššūkiais, turi dirbti mm, partnerystėje su verslu ir e, padėti žmonėms rasti kitas darbo vietas, kai darbo vietos dinksta. Tai visada yra Taip visada buvo. Vienos darbo vietos dinksta, kitos atsiranda. O geros prekybos sutartys yra bandyti e, daryti įtaką globalizacijos procesams, sukurti m, prognozuojamų tendencijų galimybę. Nebuvo tiek daug klausimų, daugiau buvo išsakyti komentarai ir aš noriu padėkoti už visas diskusijas, Tikiuosi, kad viskas tuo nesibaigs. Jeigu balsuosite ir tai balsuosite už ir jeigu balsavimas plenarinėje sesijoje vyks e, vasaro 15-ąją. Ir aš tikiuosi, kad galima bus ir, ir kitus klausimus aptarti ir mūsų laukia dar geros diskusijos. Ačiū. Labai ačiū gerbiamą komisijos narę. Esu visiškai įsitikinęs, kad mes palaikysim ir toliau e, ryšius ir daug vertų dar padiskutuosime apie setą ratifikavimą ir kitus su to susijusius klausimus. Labai ačiū, geriausios kloties. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Tag. Gerai, kitas darbo tvarkės klausimas. Dešimtas klausimas. Kalbėsime apie. Kalbėsime apie muitinių veiklą ir valdymą, kaip priemonė sudaryti palankesnės sąlygas priekybą ir kovoti su neteisėta priekyba išorės aspektų vertinimas. Seminaras numatytas trečiadienį, 25 dieną, būtent šią temą. Ir e, aš kviečiu kuo daugiau jūsų dalyvauti tame renginėje. Prašyčiau visų, kurie išeina iš salės tyliai įti. Taigi, aš, kaip jau sakiau, vyks seminaras <clears throat> apie tai, kaip geriau suvaldyti sienas ir kaip e, pagerinti prekybą. Sakiau, kad tai vyks trečiadienį, 25 dieną, Viečiu, kviečiu visus dalyvauti, jeigu norime, kad mūsų sekretariatas organizuotų seminarus, tai pirmiausia reikia, kad parlamentarai juos ateitų. Dabar pranešė ponė Begin, prašom žodis jai. Ačiū ponė pirmininkė. <clears throat> Kolegos, mūsų posėdžio pagrindinis tikslas užtikrinti kad sąžiningai būtų paskirstytas turtas ir e, ekonominė gerovė. Jeigu ekonomikos augimo galime pasiekti per prekybą, tai turime pasirūpinti, kad jo nešama nauda būtų sąžininkai paskirstyta Europoje, kol kas to nėra. Šiuo metu dėl mūtinių kontrolės yra iškraipomi prekybos rautai viduje ES. Europos uostai varžosi tarpusavyje Ir tokiu būdu jie bando pritraukti prekių. Ir čia mes kalbam ne tik apie efektyvumą. E, tai yra įmanoma atsižvelgiant į kiekvieno uosto rezultatus, bet lygiai taip pat yra atsižvelgiama į skirtingų valstybių teisės aktų problemas ir vertinama, kurioje valstybėje kontrolė yra švelnesnė, kurioje griežtesnė. Uh, Aš pati apie tai nežinojau, bent jau nežinau, kokiu mastu tie skirtumai yra įsitvirtinę. Kalbėjusiu su daugeliu šioje srityje dirbančių specialistų ir jie pabrėžė, kad trūkumų yra daug. Tai turi e, poveikio ir prekių saugumui. E, žinoma, e, tą įtakoja ir. E, Tai, tai nulėmė ir prekybos rautus. E, kurie dažniausiai linksta į tas valstybės, kur kontrolė yra mažesnė. Aišku, yra tam tikrų netitikimų, kurias galime toleruoti, kad tik tai prekyba būtų pritraukta, bet Europa privalo kažką daryti. Jeigu muitinių politika yra bendra, tai komisija negali tik tai likti pasivistebėtoje. Europoje matome, kaip e, e, komisijai nederamai stebint padėtį, operatoriai tuo piknaudžiauja. Ir jeigu pasikalbėtumėt su muitininkais, jis sakytų, reikia daugiau infrastruktūros, daugiau pinigų ir daugiau jungčių. Aš manau, kad reikia kuo optimaliau išnaudoti turimą potencialą ir pagerinti mūsų darbą. Mutinės kontrolė turi tarnauti ES labui ir aš savo rezoliuciją raginu ES komisiją glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narimis, kad būtų išnaudotos visos e, kompiuterizacijos suteiktos galimybės kovojant su uh, E, prekių padirbinėjimu. Taip pat turime labai atidžiai pasverti nacionalinę e, mūtinių kontrolės praktiką. Taip mes galime e, pasverti prekybos rautų nukreipimų įtaką, įtaką prekybai Europoje. Europos mūtinių politika turi tarnauti e, mažoms ir didinėms įmonėms, jos turi tapti e, E, labiau tarptautinėmis ir turi būti sumažintas muitinis biurokratizmas, bet to turime užtikrinti, kad e, internetinė prekyba būtų teisėta, o ne neteisėta. Europos komisija ir valstybės narės turi įsipareigoti, kad e, susitarimai dėl prekybos skatinimo užsienyje būtų deramai gyvendinti. Ypač tai pasakytina apie operatorius, kurie dalyvauja IPR e, sistemoje. Taip pat turime pasirūpinti, kad mūsų operatoriai laikytųsi visų nuostatų. Aš pati, rengdama šią rezoliuciją, lankiausi uostuose Italijoje ir kitose Europos miestuose. Ir pastebėjome, kad ten potencialo tobulėti yra labai daug. Mes galime patobulinti dabar veikiančią sistemą. Aš manau, kad tai tenkintų daugą. Vis tik tai turime suprasti, kad ES neturi būti ta vieta, kurioje stambiausios įmonės rašo savo taisyklės ir visi kiti pasaulis su tuo susitaiksto. ES turi būti ta erdvė, kurioje e, e, operatyv veiklos koordinavimas nulėmė e, sąlygas naudingas visiems. Ačiū dabar šešėliniai pranešiai, ponas Berent pirmiausia. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už tokį pasiūlymą. Pradžia gera, mes tą kryptimį ir dirbsime. Aš manau, kad šio pranešimo pirminis akcentas turi būti, kaip supaprastinti teisės aktus, pritaikyti juos vartotojams ir kaip e, sukurti sistemą palankesnę mažoms e, vidutinėms įmonėms ir jų administracijoms. Labai daug apie MVI kalbame. E, sakome, kad jos sudaro Europos ekonomikos stuburą, tačiau muitinių sąjunga atrodo sukuria per daug administracinių kliuvinių, ypač kai kalbam apie elektroninę prekybą. Be to atsiranda daug trukdžių e, darbo vietų kūrimui. Kita problema yra ta, kad e, e, kai kontroliuojama per daug švelniai, į ES parduodantieji prekes pradeda piknaudžiauti, prasideda sukčiavimas yra pasinaudojama uostais, kuriuose kontrolė yra silpniausia. Todėl turime sukurti tokius teisės aktus, kurie būtų suprantami, e, realūs, įgyvendinti. Kalbame apie muitinių sąjungos modernėjimą, modernizavimą. Turim pasakyti, kad iš tiesų dėl to modernizavimo supaprastinimo neatsirado. Dėl informacijos technologijų sistemų yra nustatytas šiuo metu pereinamasis etapas, kuris 2020 metais baigsis. Po to visos informacijos technologinės sistemos visose valstybėse narėse turi funkcionuoti sklandžiai. Ir aš norėčiau, kad šioje pranešimo dalyje būtų pateiktų griežtesnių formuluočių. Šioje srityje dar iškyla per daug problemų. Administracinė prasme tas rytis yra per daug sudėtinga ir labai sunku yra patenkinti visus reikalavimus susijusius su duomenų pateikimu. Muitų sąjungos modernizavimas reikalaus, kad būtų sistemos suderintos, ypač atsiskaitimo požiūrių. Taip pat turime galvoti apie šios srities e, teisės aktų įgyvendinimą. Viskas turi būti daroma darniai. Pasirūpinkime, kad bendradarbiavimas su kitomis valdžios institucijomis ir su policija vyktų sklandžiau. Pagalvokime apie administ... veterinarinę administraciją. Labai svarbu, kad galų gale sumažėtų administracinė našta. Labai daug reikalavimų yra keliama informacijos technologijų sistemoms ir šis rytie nuveikti dar galima uh, nemažai. Man patinka tai, kad e, rezoliucijos autorė nori pabrėžti, kad įvairios e, suinteresuoti subjektai reikalauja vienodo taisyklių interpretavimo. Jeigu to neužtikrinsime, bus per daug spekuliuojama apie galimybės pasirinkti skirtingus uostus. Na ir paskutinis mano pastebėjimas – dėl intelektinios nuosavybės teisių. Jau dabar yra sukurti teisės aktai apie jų įgyvendinimą ir akivaizdu, kad muitinė administracija su sukčiavimu dabar kovoja sėkmingiau. Negalvokime apie tai, kad reikia kurti naujus teisės aktus. Greičiau pasirūpinkim, kad jau egzistuojantis teisės aktai būtų teisingai panaudoti. Ačiū. Thanks a lot. Labai ačiū. Frau Rodrygės. <coughs> Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją, atlikus labai kokybišką darbą. Tai labai puikiai parengė dirbą diskusijoms šią temą, kur yra nepaprastai svarbi. Sutinku su rezoliucijos autorė. Ji sako, kad greitas ES muitinių kodekso gyvendinimas yra nepaprastai svarbus, ypač kai kalbame apie procedūrų paspartinimą, e, jos turi būti tikslingesnės ir geriau koordinuojamos tarp skirtingų valdžios įstaigų ypač dirbančių mūtinių srityje. Taip pat aš manau, kad Europos komisija turi suvaidinti pamatinį vaidmenį, koordinuodama šias pastangas ir užtikrindama, kad geriausia praktika būtų keičiamasi, o reikalingi duomenys būtų perdudami laiku. Norėčiau čia išskirti vieną aspektą. Ir tą temą aš pateiksiu pakeitimu. Man atrodo, kad reikia suderinti muitinių kontrolę tarp skirtingų muitinių administracijų. Jau matėme, kad e, audito rūmai savo metinėje ataskaitoje kalbėjo apie susidariusias problemas. Yra patvirtinta bendra sistema, e, ji yra pagrista mūrinių kontrolės bendrais kriterijais, tačiau Iki šiol matome, kaip prekių vežimas yra nukreipiamas į kitus uostus, muostai, uostai yra apeinami, kad tik būtų galima išvengti mūtinės kontrolės. Tai yra kenksminga ne tik ekologiniu, bet ir fiskaliniu požiūriu. Be to, tai kenkia bendram pristatymų e, tempui, nes mes pasibėjome, kad E, pristatymų mm, trukmė išsitėsi dabar, nes muitinių sistemos labai skiriasi. E, muitinių sąjunga turi realiai suderinti kontrolės mechanizmus, nes kitaip e, ji nieko nebus verta. Man atrodo, kad yra nepaprastai svarbu įsteigti visos Europos masto komitetą, kuriame būtų numatytos pagrindinės gairės, jų turi laikytis visos muitinės administracijos skirtingose valstybėse narise užtikrinančios mūtinės kontrolę. Taip pat turime pagerinti, sugriežtinti kovą su nelegale prekyba. Be abejo, turime atsikratyti padirbtų prekių, padirbinių. Taip pat labai svarbu suprasti, kas motivuoja tokią nelegalę prekybą prekyba padirbtomis prekėmis, pavyzdžiui, vaistais, kelia e, grėsmę žmogaus visuomenės sveikatai. Todėl e, turime kovoti su nelegalia priekyba įvairiais pavydalais. Tik taip mes užtikrinsime gerą priekybos sistemą skirtingais lygmenimais turime kovoti, ES viduje turime gerinti keitimas informaciją, veiklos koordinavimą, ne tik tarp muitinių administracijų, bet ir tarp visų institucijų, kurios dalyvauja šiame procese. Lygiai taip pat aš manau, kad yra labai svarbu e, didinti Europos vartotojų informatumą apie priekybą nelegaliomis prekėmis. Ir kas po tuo slepiasi. E, Turiu galvoje pavojų sveikatai ir šiaip rizikingumą. Labai svarbu, kad sustiprintume bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir pateiktume strategiją, leisiančią mums užtikrinti intelektinės nusavybės teisių laikymasi. Manau, išsikėlę naujus tikslus, mes galėsime pagristai kalbėti apie priekybos palengvinimo agentūrą, kuri numatyta pasaulio priekybos organizacijos dokumentuose. PPO kalba, kad reikia įsteigti agentūrą, kuri e, dirbtų muitinių aspektais. Manau, kad visą tai būtų galima įrašyti šiame rezoliucijos tekste ir taip mes iš esmės pakeistumėm padėtį, kuri jau per daug ilgai užstrigo. Merci, merci. Allez-y, allez-y. Thank you. Um, Excuse thank you, Mr. Chair. Um, we, the ECR, welcomes the draft report. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes manome, kad pranešimas yra puikus pagrindas tolimesnėms diskusijoms. Ypač pritarėme prašymui, kad komisija dirbtų su valstybėmis narėmis tam, kad naujas muitinių kodeksas būtų tinkamai įgyvendinimas ir kad uh, būtų tinkamai vertintos nukrypstančios praktikos ir kad jų būtų kiek įmanoma mažiau. Bet to labai svarbu, kad vyriausybė bendradarbiautų su privačiu sektoriumi, kad būtų supaprastintos mūtinių procedūros ir kad kontrolė prie ES sienų užtikrintų tinkamą saugumą. Visgi mes pasisakome už supaprastinimą, už tai, kad reikia užpildyti esamas kontrolės spragas. Reikia tinkamai paremti atsakingas institucijas ir ypatingą dėmesį skirti MBI, kad muitinių procedūros nesukeltų joms per didelės naštos. Svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp priekybos partnerių, kad būtų užkirstas nelegalių prekių patekimas į ES. Yra du pakeitimai pateikti, kurių tikslas yra suderinti sankcijas ir pažeidimų procedūras valstybėse narėse. Nekarta buvo apie tai kalbėta. Jau nekarta prašėme komisijos pateikti konkrečių įrodymų, kaip vyksta tas palankesnių muitinių rinkimasis, kaip tuo naudojasi kriminaliniai veikėjai, bet informacijos tokios dar negavome. Tad labai svarbu, kad valstybės narės taikytų savo baudžiamąją teisę taip, kaip e, man esant tinkamiausia. Galiausiai išlieka skepticizmas dėl geografinių nuorodų ne žemės ūkio produktams. Ne žemės ūkio produktai itin skiriasi nuo žemės ūkio produktų. Todėl kyla didžiulis nerimas dėl tokios sistemos poveikio ir ar tai leistų įgyvendinti išsamius prekybos susitarimus. Reikia imtis tolesnių žingsnių. Dėkoju. Ačiū, ponė Desanės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai. Pritariu jos min, išsakytoms mintims E, tai ne pirmos diskusijos dėl muitų e, sąjungos ir aš suprantu, e, kas jai svarbu, ką ji bando ginti. Manau, kad muitų sąjunga, kuri būtų veiksminga, taptų tikrai svarbia priemonė ginti e, europiečių interesus. Būtent todėl aš nešiu tokios muitų sąjungos, kuri veiktų. Ir būtent todėl reikia harmonizacijos, nes jeigu visi darys, ką nori, tai nieko nepasieksime, visada bus spragų ir niekada nesukursime e, veiksmingo e, prekybos apsaugos instrumento priemonės kovoti mm, e, su padirbiniais. Reikia vengti iškraipimų, visi puikiai žino, žinome, kokią, kokie tyrimai parengti ir akivaizdu, kad ES yra pernelik didelių skirtumų šioje srityje. Ir kaip ir kitose srityse svarbu, kad mm, valstybių narių muitinės bendradarbiautų, nes šiandien e, tai nevyksta pakankamai aktyviai. Žinoma, reikia tinkamos kontrolės, reikia patikrinti, kad taisyklės būtų taikomos vienodai visur ir kad jos visur vienodai e, funkcionuotų, kad nebūtų čia didelių skirtumų. Dar vienas papildomas aspektas, e, kurį akcentavo jų kolegos. Mes, Europa, turime gerinti kovą su padirbiniais, su piratiniais gaminiais. E, žinau, kad apie tai kalbama kai kur. Man atrodo, kad intelektinės nusavybės teisų sritis yra stiprioji vieta Europos Sąjungos. Todėl turime sustiprinti kovą su, pad, su padirbtais gaminiais. Čia reikia geresnių rezultatų. Galiausiai būtų gerai, kad Muitų sąjungos, atsiprašau, Muitų sąjungos klausimą svarstytume ir iš štai kokios perspektyvos yra e, toliau bandymų e, plėtoti mūtų sąjungą su Turkija, bet aš labai atsargiai vertinu šią galimybę. Tai jau kitų diskusijų tema, bet vis tiek norėjau ją paminėti čia, svarstant šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Madame Mineurs, ništa. Dėkuoju. Ponios Minė nėra. Panas Šulcas guoja vardu. Dar neturėjome progos aptarti tų klausimų. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą. Pone Desarnes kalbėjo apie tai, kad privalome pagalvoti, kaip pagerinti teigiamą realios muitų sąjungos poveikį ir trečiųjų šalių atžvilgių. Vadinasi, mes turime permastyti ir savo veiksmus. Kaip kad ir nurodoma pirmame dokumento skyriuje. Svarbu yra stiprinti kontroliavimo galimybės. Čia, jeigu mes kalbame apie maršalo planą Afrikai, tai reiškia, kad visų pirma reikia kelti klausimą, kaip kontroliuoti tas prekes. Reikia, aišku, apginti ir intelektinės nusavybės teisės. Visą tai yra susiję su prekėmis. Tad dirbsime toliau su pranešėju ir tikiuosi, kad rezultatai bus puikus. Dėkoju panas Buchner žaliųjų vardu. Dėkoju. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už dokumentą. Manau, kad tai puikia diskusijų pradžia. Man ypač patinka, kad čia yra atitinkamai kalbama apie kompetencijas ES lygmenių ir manau, kad randama pusiausvyrą. Aš manau, kad labai svarbu vykdyti savo inspekcijos, turėti savo patikrų instituciją ar kaip ją be pavadintume, bet labai svarbu, kad tos patikros vyktų ir be tokios struktūros. Aš nemanau, kad reikia kažkokios direktyvos skirtos sankcijams ar panašiai. Užtektų viską išdėstyti atitinkamame dokumente. Dabar kalbant apie tarifus ir suderinimą. Valstybės narės stebi situaciją ne vien tik tai uostuose, jos žiūri į visą priemonių paketą. Gerai, kad dokumente yra kalbama ir apie aplinkosauginius aspektus. Tačiau norėtume, kad tokios formuluotės būtų sustiprintos. Reikia suprasti, kad Kartais yra renk, pasirenkami tam tikri uostai, kadangi ten yra mažiau patikrų ir taip yra sukūriamas pusiausvėros trūkumas tarp šalių. Privalome į tai atsižvelgti ir pagalvoti apie tai, kad ne visi uostai yra vienodai apkrauti. Tai turi ir aplinkosauginį poveikį. Dėkoju. Ačiū. Na, dabar suteiksiu žodį komisijai. Prašau, ponas Feron. Nieko tokio, pirmininkė, noriu taip pat pasinaudodamas progą pasveikinti jūsų perinkimu ir pasidalinti kai kuriomis mintimis. Šis pranešimas E, siūlo neblogų dalykų, tačiau ES nesugeba sukurti nei pinigų, nei ekonominės sąjungos ir juolap muitų sąjungos. Yra dviš, egzistuoja dvi šaliai susitarimai tarp valstybių narių ES ir jie yra veiksmingesni nei suvienodinta bendrijos tipo sistema. Daugelis valstybių noriu, E, užtikrinti tinkamakos kontrolės nuostatas e, e, fitosanitarijos, augalų sveikatos srityje. Ir pamatėme, kad pastaraisiais mėnesiais kovos su terorizmu srityje, dėl kovos su terorizmu suaktyvėjo ir muitinės, ir, ir tai vyksta prie arabas nacionalinių pagrindų. Frau Hautala. Thank you. I'll be very brief. Uh... Dėkoju, kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad reikia galvoti apie informacijos gavimą. Savame suprantama, kad muitinės yra labai svarbi tiekimo grandinės dalis. Kaip aš suprantu, ją galima kur kas lengviau gauti informaciją jeigu žmogus nori sužinoti, kokia yra importuojama produkto dalis. E, kilmė, atsiprašau, aš manau, kad būtų svarbu tai paminėti, tai greičiausiai mes pateiksime tokį pakeitimą. Ačiū. Dėkoju, na ir dabar komisija. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėja, gerbiami nariai, ponai ir ponios. Dėkoju, kad uh, ėmėtės šios iniciatyvos įvertinti muitinių efektyvumą. Jau maždaug 50 metų mes demonstruojame galimybę būti tvirtų ES pagrindų. Tai labai svarbu visai ES ir jos aplinkai. Žinoma, kad kyla ir tam tikrų sunkumų, kaip kad ir nurodyta pranešimo projekte. Reikia užtikrinti tinkamą muitų sąjungos veikimą, bet tam reikia nuolatinio budrumo ir pastangų, kurios leistų kovoti su iškylančiais sunkumais ir pavojais mūsų saugumai. Būtina kovoti ir su naujomis neigiamomis tendencijomis. Būtina rasti tinkamus būdus kovoti su šiais iššūkiais. Kalbant apie tarptautinį aspektą, ES yra ir pasaulio priekybos organizacijos narė ir taip pat pasaulio muitų organizacijos narė. Todėl mums labai svarbu yra turėti tinkamą muitų sąjungą. Kaip kad nurodyta pranešimo projekte, labai svarbu, kad ES vienu balsu kalbėtų apie muitų klausimus ir kad atstovautų ES ir dvišalių ir daugia šalių pagrindu. Komisija gruodžio mėnesį parengė komunikatą, kur yra kalbama apie Muitų sąjungos vystimą ir valdymą. Tame komunikate yra nagrinėjami ir jūsų pranešime minimi klausimai. Tai yra būtinybė partneriauti visiems, bendradarbiauti visiems partneriams, taip patinkamai įgyvendinti bendrus teisės aktus. Svarbu užtikrinti ir bendradarbiavimą tarp muitinių ir kitų pasienė veikiančių institucijų. Reikia tinkamai įgyvendinti strategiją ir mes renksime dvimetinį pranešimą skirtą ir parlamentui ir tarybai. Jūs paminėjote, kad labai svarbu yra vienodai taikyti teisės aktus ES. Mes turime atitinkamas taisyklės ir e, turime muitų kodeksą. Ir nemažiau svarbu yra plėtoti ES informacinės informacinių technologijų sistemas. E, tai yra labai svarbu, kai turite bendras taisyklės ir bendras sistemas, tai viską gyvendinate vienodai. Negana to, mes rengiame ir gairias kurios turi prisidėti prie vienodo ir tinkamų visų bendrų taisyklių taikymo. Į parengiamąjį darbą yra įtrauktos ir suinteresuotos šalis. Jos dirba kartu su komisija ir valstybėmis narėmis. Galiausiai, bet nemažiau svarbu yra tai, kad komisija kartu su valstybėmis narėmis parengė vienodo ir tinkamo teisės aktų taikymo stebėsinos programą. Apie informacinių technologijų sistemas daug čia nekalbėsiu. Kai kurie ir taip pat pranešime tai yra nurodyta paminėjo, kad e, būtina yra tinkamai įgyvendinti nuostatas, kad labai reikalingas yra supaprastinimas ir nemažiau svarbu, kad būtų tinkamai įgyvendinamas pereinantis laikotarpis. Komisija kartu su suinteresuotomis šalimis dirba tam, kad pasiektume šių tikslų numatytų laiku. Bet turiu pasakyti, kad jau dabar yra vystomos informacinių technologijų sistemos, kurios ir leis pasiekti tikslų. Dabar palankesnės muitinės pasirinkimas. Kai kurie nori rasti tas duris į ES, kur kontrolė bus netokia efektyvi. Be abejo, jūs žinote, kad komisija kartu su valstybėmis narėmis parengė strategiją ir veiksmų planus 2014 metais. Ten ir yra kalbama apie muitinių valdymą, o pažangos ataskaita buvo paskelbta praėjusiu metu Liepos mėnesį. Be abejo, kad reikia imtis veiksmų tam, kad nebūtų renkamosios tos muitinės, kur kontrolės yra netokios veiksmingos. Labai svarbu, kad ši bendra strategija ir visos prieinamos priemonės na, būtų tinkamai panaudotos. Reikia mobilizuoti visas tas priemonės tam, kad būtų kovojama su šią tendenciją ir kad būtų efektyviai kontroliuojamos išorės sienos. Tuo pačiu požiūriu vadovaujantis įmamės ir tarptautinių veiksmų. Buvo kalbama apie pažeidimus ir sankcijas. Jūs žinote, kad dabar yra du parlamento ir tarybos pasiūlymai. Visų pirma, tai yra kriminalizavimas ir ES finansinių interesų gynimas, bei antrasis pasiūlymas susijęs su muitų taisyklių pažeidimu ir sankcijomis. Mes e, dabar tikimės e, atitinkamų veiksmų iš tarybos. Turiu Jūs patikinti, kad komisija yra užsibrėžusi bendradarbiauti su parlamentu. Mes būtinai Jums pranešime apie Muitų sąjungos pažangą. Dėkoju. Ačiū. Na, dabar pranešė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už jų įnašą. Manau, kad einame teisingą kryptimę. Matau, kad buvo išreikšta parama. Tikrai galime bendradarbiauti, nes turime vienodus tikslus. Taip toliau ir dirbsime. Ačiū. Ačiū. Pakeitimus reikia įteikti iki vasario antrosios vidurdienio. Baigiame nagrinėti dešimtąjį punktą ir iš karto periname prie vienuoliktojo santykių su Kuba ir žodis iš karto mūsų pranešėjui, ponui Bögin. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, und zunächst äh, Glückwünsche zur Wiederwahl. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti jūsų perrinkimų į pirmininko postą. Porą iš ankstinių pastebėjimų dėl susitarimo su Kuba Atvykau į posėdį pavėlavęs šiandien, nes šį rytą mano rinkimų apygardoje vyko kampanija, su kuria nebuvau susidūręs per visą savo karjerą. Man atrodo, kad e, viskas nukrito iki, iki šiol neregėtų žemumų. Kalbame apie tai, kad reikia akcentuoti svarbiausius dalykus ir, ir aiškinamės, ar peržengėme ribą. Na, e, normalu, kad frakcijų nuomonės išsiskiria kai kuriais klausimais, bet jeigu e, m, afišuojami plakatai, kuriuose teigiama, kad iškilo grėsmė demokratijai vien dėl to, kad palaikai konkretų susitarimą, man atrodo, kad tai jau reiškia ribos peržengimą. E, Man manau, kad populistai turėtų dar kartą labai uh, e, kruopšiai įsigilinti demokratišką sistemą e, ir bandyti suvokti, kur slypi problemos, kalbant apie teisų užtikrinimą. Tai tiek. O e, plakate panaudota nuotrauka buvo šiek tiek pasenusi. Man buvo patikėta atsakomybė rengti pranešimą apie Kubą ir Centrinę Ameriką. Ir e, pradės renkti dokumentą, buvau susitikęs su Kubos ambasadoriumi, vyko labai įdomus keitimasis nuomonėmis. Ir tai, manau, atskleidė, koks dar ilgas kelias mūsų laukia. Pavyzdžiui, prieš keletą savaičių buvau susitikęs su Sakarovo premijos laureatu ponas Falinės ir e, žmogaus teisų organizacijų atstovais e, čia Briuselyje. Ponas, pona Farinės lydėjo jo pagyvenusi mama. Jūs tikriausiai žinote, ką tas žmogus paukojo žmogaus teisų vardan. Ir to tikrai negalėtume, neturėtume užmiršti. Negalima užbėgti už, numatyti, ko, ka, kaip prezidento Trumpo išrinkimas atsilieps Kubai. JAV visiškai atšaukė embargą taikytą Kubai. Sprendimą dėl to priėmė prezidentas Obama. Ir pirmą kartą šį mėnesį e, eksporto siunta iš Kubos e, išvyko, buvo pasiusta Junktinės valstijas. E, taigi, kalbant apie tai, turime kalbėti apie verslą Europoje. Pavyzdžiui, ypač iki šiol galiojusią taisyklę bankams nedalyvauti jokiuose e, Kubos finansavimo projektuose. Aš turiu sąrašą bankų, kurie susilaukė sankcijų jungtinėse valstijose dėl tokios veiklos. Taigi tai tikrai įdomios diskusijos, dialogas ir bendradarbiavimo susitarimai. Juos susitarimą dėl dialogo pasirašė vyriausiai galiotinė. su ponu Rodrygės Barilė. Šis susitarimas susilaukė daug dėmesio politinėme pasaulyje, bet nepamirškime ir kitų šios diskusijos aspektų. Pavyzdžiui, kaip mes parlamente organizuosime diskusijas šiais klausimais ir kaip užtikrinsime, kad mūsų komiteto pozicija būtų išgirsta. E, šis susitarimas vadinamas mišrių susitarimu Tai reiškia, kad reikia, reikalingas politinis dialogas, e, reikia sustiprinti ekonominį bendradarbiavimą, plėtoti bendrus veiksmus daugia šalių mm, pagrindu. Visą tai apspręs prekybinius mūsų santykius, taip pat turės įtakos ir biudžetui. Ir visą tai reiks atsižvelgti, siekiant plėtoti prekybą įvairiose srityse. mes turėsime duoti pritarimą. Bet norėčiau, kad e, išorės veiksmų tarnyba kitaip traktuotų šį susitarimą. E, kalbu apie susitarimą su Kolumbija ir Peru ir Centrinės Amerikos asociacijos sutartį. E, Komisarė Malstrom mus informuodavo, informavo prieš susitarimų prieimimą ir būtent tokio pobūdžio e, bendradarbiavimo mes pageidautume ir dėl šios sutarties. Ir čia tikrai pageidautume pažangos ir tikimės e, išorės veiksmų tarnybos e, reakcijos šiuo klausimu. parla, yra par, parlamente siūlymų teikti nuomonę. E, tačiau procesas dar tik prasidėjo, neturiu visų dar. E, viso darbų tvarkaraščio, nežinau, kaip išorės veiksmų tarnyba sureaguosi nuomonę. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį keletą klausimų, kurie mums bus svarbus. Visų pirma, žmogaus teisų klausimai. Nusprendžiau iškelti šį klausimą, nes puikiai suprantu, kad tai opus klausimas. Bet kai girdžiu, kad kai kurios žmogaus teisų organizacijos ir netgi Sakarovo premijos laureatas ponas Farinės teigia, kad neturėjo galimybės susitikti su ES atstovais arba nebuvo uh, sureaguota į prašymą suorganizuoti tokius susitikimus. Noriu paaiškinti, kodėl taip įvyko. Kitaip turėsime koreguoti patvirtintą biudžete finansavimą išorės veiksmų tarnybai. Turime pasinaudoti mums atsiveriančią nedidelę galimybę. Kita vertus apsispręsti, uh, kuriais klausimais laikysimės griežtos pozicijos, ypač kalbant apie mūsų principus. Žinau, kad parlamentas labai dvėjoja dėl sutarties su Turkmenistanu, vienintelė Centrinės Azijos valstybė. E, tai vienintelė Centrinės Azijos valstybė, dėl kurios žmogaus teisų padėties mums e, kyla didžiulis susirūpinimas. Ir galiu pasakyti, kad tą klausimą toliau nagrinėsime kiti svarbus klausimus, tai darbo, e, teisės, TDO konvencijos bei su PPO susiję aspektai. Visi šie klausimai turi būti labai kruopšiai išnagrinėti. Noriu padėkoti Europos mm, parlamentinių tyrimų tarnybai už parengtą medžiagą ir atliktus e, e dokumentus. E, Kubai skirta 15 milijonų eurų e, maistų saugumui maisto produktų srityje, taip pat kitiems klausimams. E, įdomu bus sužinoti, kaip tos lėšas bus panaudotos atskiriems projektams. Yra ponios Mogerini pareiškimas, dėl to, kad pilietinės visuomenės organizacijos ir veikėjai turės galimybę pasinaudoti šiais projektais. Žemės ūkio sektoriuje, kur egzistuoja smulkus, kur dominuoja smulkus ūkiai, be, be, beveik 50 procentų šalies BVP ateina iš šios sektorius, todėl būtų tikrai naudinga patikslinti kaip lėšos buvo panaudotos praeitie ir kaip rengiamasi pinigus panaudoti ateityje. Taip pat ir apie tai, kaip NVO ir privataus sektoriaus veikėjai galėtų pasinaudoti šiais fondais. Ir ypač, kalbant apie viešojo sektoriaus veikėjus, mums reikia visapusiškos išsamos informacijos apie tai. Ir žinoma, aš būsiu pasirengęs dalyvauti tolesnėse diskusijose šiais klausimais ir visus jūsų siūlymus įtrauksiu į savo rengiamą dokumentą. Žodis poniai Rodrygės. Ačiū, pirmininkė, aš kalbu pono Gutierės vardu, e, kuris yra šešėlis pranešėjas, bet jis negalėjo ateiti į posėdį, paprašė, kad aš pasisakyčiau jo vardu. Tai ir darau ir taip pat kalbu ir socialdemokratų frakcijos vardu. Uh, Norėčiau visų pirma atkreipti dėmesį į tai, kad e, e, tai yra istorinės svarbos sutartis, kuri atveria duris kurti pasitikėjimą ir skatinti abipusį savitarpio supratimą tarp ES ir Kubos ir, ir kad žengėme į naują epochą šiuo susitarimu. Naują epochą, nes tai, kas e, e, dominavo santykiuose iki šiol, buvo visiška e, e, nesėkmė. Ir mąstome apie tai, kokiu pagrindu reikia vertinti politinius, ekonominius santykius. Ir tai, kas egzistavo, iš tikrųjų buvo šaltojo karo e, elementai, o ne 21 amžiaus sutartis reikia E, subalansuotos, mums reikia subalansuotos sutarties, kuri būtų grindžiama abipusių pasitikėjimų ir nepamiršti, kad ES gali, galėjo ir privalo vaidinti svarbiausią vaidmenį Kubos demokratizavimo procese, ko nusipelno e, ir, ir ko, ko, ko ir reikia Kubos piliečiams. Ir kaip buvo teisingai pastebėta, kaip teisingai pastebėjo pranešėjas, niekas nežino, ko imsis Trumpas. Jis, žinome, ką jis kalbėjo savo rinkimų kampanijos metu. Jis mm, išsakė grasinimų, tai dėl to abejonių nėra. Todėl kiek įmanoma greičiau privalome pradėti renkti šį susitarimą, rem, šis parlamentas privalo remti tą susitarimą, kad sutiktume Kubos žmonėms galimybę, kurios jie nusipelnė jau seniai. Iš strateginio ar geopolitinio požiūrio taško reikia pažymėti, kad ES reikia kalbėti e, garsiai ir vienu balsu, kad e, akcentuotume, kokiame pasaulyje mes norime gyventi ir kame nenorime gyventi, kad, kad būtų aiškus kontrastas pasauliui, kurį atstovauja Trumpas. Turime padėti Kubai e, įgyvendinti pertvarkymo, ekonomikos modernizacijos procesą ir ateityje kurti naujus priekybinius santykius. Dabar turime e, palaikyti politinį dialogą, bendradarbiauti ir dirbti Kubos žmonių ir Kubos visuomenės labui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Nors dar galutinio teksto išsamaus ir neturime. Nei šis šiame komitete, nei EFET komitete. Visi žinome ir jau buvo pasakyta čia, kad uh, E, tikimasi esminių pokyčių dėl santykių su Kuba, po to, kai mirė Castro, be to iš esmės pasikeitė Junktinio Amerikos valstybių pozicija, apie tai jau buvo pasakyta. Ir žinia, kad Obamos administracija nusprendė atkurti demokratinius santykius ir panaikinti ilgalaikius, ilgalaikį embargo E, tas embargas buvo įvestas dar 60-70-metyje. Taip pat aš sutinku su anksčiau kalbėjusiais, kad dabar neaišku, ar ši politika bus toliau vykdoma atėjusi valdžia naujai JAF administracijai. Bet aš manau, kad tai atveria galimybę ES e, žengti žingsnį ir bandyti aktyviau reikštis Kuboje. Dėl EKR pozicijos Mes visuomet pasisakėme už e, bešališką ir teisėtą visų partnerių traktavimą. Niekuomet nepasisakėme už vadinamąją saligiškumo politiką. Greičiau mes e, pasisakydavome už konstruktyvų darbą, kad ir kaip jį pavadintume. Mes Už tai pasisakėme prekybos dėrybose su Vietnamu, kaip žinote. E, kaip žinia, ta valstybė žmogaus teisų atžvilgių toli gražu netobula, bet e, tą patį galime pasakyti ir apie tokias valstybės kaip Peru ir Kolumbija. Kai su jomis buvo pasirašomas laisvos priekybos sutartis, užmerkėme akis prie žmogaus teisės visuomet nuosekliai kalbėjome E, Ta pati galime pasakyti ir apie Kubą. Džiaugtumėmės, jeigu sutartyje būtų kalbama ne tik apie oficialių santykių su ES e, sukūrimą, bet ir apie demokratinių judėjimo, opozicijos judėjimo skatinimą. Manau, kad e, tai būtų gera pradžia E, aš manau, kad mes galime dėl to sutarti ir e, galime sėkmingai bendradarbiauti naujojų metodų. Her, Helmutas. Aš kalbu mūsų šešėlinio pranešėjo, šešėlinės pranešėjos Leonoros Frenso vardu. Galiu sutikti su kolegomis, kad e, privalu atsižvelgti į tai, kad Kuba ir Europos Sąjunga yra pasirašę svarbų, pasirašę svarbų dokumentą Politinis dialogas, bendradarbiavimo sustarimas egzistuoja ir mes turime pagerinti santykius tarp valstybių. E, šis e, aukšto lygio dialogas išsirutuliojo lietai nuo 2008 metų. Kuba yra viena iš e, AKR valstybių, kurie dar neturi e, bendradarbiavimo su ES sutarties. Todėl e, džiaugiamės, kad taryba pradėjo kalbėti apie kokios sutarties pasirašymą. Taip sukūrėme bendrą poziciją. Kaip Imaras kalbėjo, ankstesni santykiai buvo nulemti šaltojo karo logikos. Naujas susitarimas būtų palankus žingsnis plėtojant politinį dialogą priekybos santykių labui ir tikimės, kad Europos parlamentas bei nacionaliniai parlamentai jį parems. Mes visi puikiai suprantame, kokie iššūkiai kyla ir kokie uždaviniai laukia. Pane Margarinį, vyriausiai galiotinė, yra pasakiusi Kubos e, vyriausybei, kad reikia ieškoti naujų sprendimų ir ypač e, Dabartinėmis aplikėmis tikimės, kad trumpo išrinkimas netrukdys šios sutarties įgyvendinimui. Europos Sąjunga turi turėti labai aiškį ir tvirtą poziciją. Taip pat noriu pakartoti, kas buvo pasakyta apie žmogaus teisės, taip pat turime apkalbėti apie uh, pilietinės teisės, socialinės teisės. Čia vaizdas labai spalvotas, Kuboje yra irgi ir pranašumų ir trūkumų. Mūsų nuomonė. Didelis pasiekimas yra tai, kad padėtis socialinės apsaugos ir tie Kuboje pagerėjo pastaraisiais metais. Tu tokį buvo pasirašta sutartis su ES. Na, baigėsi mūsų laikas. Žaliųjų vardu the... Autala. Aš manau, kad ES dabar pasiekė etapą, kai laikas atnaujinti e, santykiuose su Kuba sutartis. Todėl mano frakcija pasisako už e, partnerystės ir e, stabilumo sutartį, tai aišku labiau AFET komiteto kompetencija. Labai svarbu, kad Europos parlamentas atidžiai stebėtų dėl to, kas e, bus pateikta daryboms, Be abejo, Europos parlamentas gali nustatyti tam tikrus standartus, kurie turėtų būti tenkinami. Kolegos kai kurie labai aiškiai, ypač e, nuomonės autorė apie tai kalbėjo, bet man atrodo, kad labai svarbu, kad elgtumėmės nuosekliai ir norėčiau visiems maloniai priminti, kad kai parlamentas panašus susitarimus e, aptarinėjo su Kolumbija ir kitomis Latino Amerikos valstybėmis, o ten žmogaus teisų pažeidimai yra labai rimti, teisė į gyvybę ten yra pažeidžiama. Uh, Ne visuomet parlamentas elgesi nuosekliai, todėl aš manau, kad dabar mes turime puikią progą e, konstruktyviai įvertinti Kubą ir nepamiršti, kad tam tikri standartai egzistuoja ir Europos vertybių turi e, būti neiškraipamos. Ponas Ferran. Eh euh, Paprasčiausiai e, girdėjome, kad e, buvo įvardinta visai lė kriterijų ir ES turėtų nepasiduoti ekonominiams interesams žmogaus teisų labui. Kaina. Toliau panas Valensa. Ačiū, ponė pirmininkė. Tik vieną dalyką pridursiu. Ir jis jau čia šiandien buvo nekarta pasakytas. Akivaizdu, kad ši e, proga yra istorinė, bet turim būti labai atsargus, kad nesukurtume e, dviveidiškumo pavyzdžio precedento. Mes turim tam tikras vertybės, mes atrimame tam tikrus iššūkius ir turime užtikrinti, kad žmogus teisų Kuboje būtų laikomasi. Jeigu pažvelgtumėte tai, kas Kuboje vyksta, nuo to, kai e, naujas bendravimo puslapis buvo atvertas, tai pamatytumėm, kad žmogaus teisų pažeidimų skaičius tik padidėjo. Todėl labai svarbu, kad mes išnaudotumėm visas įmanomas progas pripažinti, jog su tokiais faktais mes nesitaikstysime. Vis tik galų gale turime prisiminti vieną dalyką. Pagalvokime, ar mūsų veiksmai pagerins paprastų kubiečių gyvenimą. Jeigu galima sakyti taip, jeigu galėsim pasakyti, kad šios dėrybos atnešė kažko gero, tai viskas tvarkoj. Bet kol žmogaus teisų pažeidimų yra, jų pamiršti galime. Dabar komisija ypač dėl e, parlamento informavimo ir bendradarbiavimo su parlamentu. Ar kas nors iš komisijos pasisakytų? My... Ben Nukno. Dirbu Europos išorės veiksmų tarnybai. Du komentarai dėl to, kas buvo pasakyta diskusijoje. Pirmiausia, pagal mano supratimą, PSA buvo perduota po to, kai taryba tik pasirašė ją Europos parlamentui. Taigi parlamentas turėjo gauti tą tekstą gruodžio 13 dieną. Aš turiu tokios informacijos ir labai stebiuosi, kad jūs sakote, jog dar neturite šito, dokume, šito dokumento. Tai yra vienas dalykas, kurį aš norėjau išskirti. Ir kaip aš suprantu, jūs galite tęsti darbą, E, vadovaudomėsi e, tuo e, laikinu taikymo procesu, bet jis dar net neprasidėjo. Bet kaip žinia, visus laikinus mechanizmus reikia sutvarkyti prieš pradedant dėrybas dėl sutarties. Antras dalykas, į kurį norėjau sureaguoti. Kalbame apie pilietinės visuomenės dalyvavimą dėrybų procese. Noriu patvirtinti, kad ES delegacija Havanoje ir Europos išorės veiksmų tarnyba Bruselėje yra visuomet pasirengę užmėgsti santykius su pilietinė visuomenė iš Kubos. Delegacijoje net yra įsteigta žmogaus teisų darbo grupė, kuri nuolat susitikinėjo su pilietinės visuomenės atstovais, vyriausybės opozicija, apie dėrybę su jais yra keičiamas informacija. Žinoma, pripažįstame, kad padėtis išlieka sudėtinga, santykiai su Kuba yra sudėtingesni negu kitose valstybėse su pilietinė visuomenė, bet e, turbūt neįmanoma yra sukurti tokio pat mechanizmo, kokį mes jau turėjome e, per kitas dėrybės. Tačiau žinome, kad pilietinė informacija e, pilietinė visuomenė informacija yra nuolat teikiama ir iš Havanos, ir iš Briuselio. Manau, kad labai aiškiai čia e, suformavome parlamento pagrindinę žinę. Parlamento pagrindinis tikslas dėrybose su taryba ir komisija yra toks, e, jokių laikinų taikymo mechanizmų negali būti taikoma tol, kol neratifikuoja parlamentas. Aš tikiuosi, kad jūs išgirsite mūsų balsą ir e, joks tarp institucinis sustarimas negali būti patvirtintas be aiškaus parlamento sprendimo. Ponas Biugė. Ačiū pirmininkė. Būtent taip aš ir norėjau pasakyti. Ir be abejo, Europos komisija mums davė labai diplomatišką atsakymą. Tai rodo, kad santykiai, realios dėrybos su žmogaus teisų organizacijomis ir konkrečiai žmonėmis, kurie labai daug rizikavo, skaitant ir savo gyvybėmis, gali būti žymiai intensyvesni, geresni. Aš čia nesileisiu į detalės, bet jei norėsite, galėsiu apie tai plačiau papasakoti, taip pat ir komisijai tą galiu pakartoti. Labai svarbu, kad išorės veiksmų tarnyba suprastų, kad Europos parlamentas yra svarbus ir valstybės turi aiškiai suvokti, kad m, mm, Ne tik komisija ir taryba viską sprendžia. Išorės veiksmų tarnyba galvoja, kad viską gali priimti kietaisiais teisės aktais ir rezoliucijomis. Supraskime, kad procesas yra demokratiškas ir mes turime eiti teisingų kelių. Ačiū. Ačiū. Tvarkaraštis yra toks, kaip numatyta AFET komitete. Labai dėkui. Už vienos minutės pradėsim koordinatorių posėdį, kuris bus uždaras. Vienos minutės pertraukėlė.